Dear colleagues, can we start this session? Gerbimi kolegos, pradėkime darbą. Turiu šiandien pasakyti, kad e, mūsų posėdis yra transliuojamas e, internete. Taigi šipsokitės, aktyviai dirbkite, taip, e, tai svarbu mūsų rinkėjams. Norėčiau pasveikinti visiems kolegoms, kurie atvyko iš nacionalinių parlamentų kurie dalyvauja šiandienos sustikime. Taip pat norėčiau pasakyti, kad šiandieną e, sustikime dalyvauja ir pirmininkančio šalies, ir komisijos atstovai, kurie mm, visą. Turiu pasakyti, kad komisija visai neseniai patvirtino e, atitinkamus teisės aktus Ir dėl tos priežasties labai malonu, kad e, komisaras Han pristatys juos čia. E, mums. Taip pat ponia Ivana Mendel yra iš e, Lenkijos regioninių vystimosi klausimų ministerijos atstovė. Taip pat yra dar trys kolegos iš nacionalinių parlamentų, kurie ketina pasisakyti e, diskusijų metu. E, taigi, ponas Ernst Kinsken e, kalbės kaip vienas pagrindinių pranešėjų. Toliau turime vieną atstovą iš Vengrijos parlamento, taip pat ir e, Slovenijos parlamento atstovą, kurie taip pat ketina pasisakyti. Aš norėčiau trumpai pasakyti, kad Pati norėsiu pasisakyti mm, esminių klausimų, vėliau suteiksiu žodį e, komisarui Hanui, e, tada e, pirmininkandžio šalies atstovui, tada suteiksiu nacionalinių parlamentų pagrindiniams kalbėtojams, o tada jau pradėsime diskusijas, kuriuose dalyvaus, galės dalyvauti visi. Taigi, norėčiau, kad jūs užpildytumėt išplatintą formą. Uh, Ir kai mes jau žinosime, kiek yra norinčių kalbėti, tada galėsime apsispręsti, kiek laiko kiekvienam kalbėtojui galime skirti. Taigi labai svarbu, kad tą formą užpildytumėt kuo galima greičiau. Aš esu regionų vystimosi komiteto pirmininkė ir norėčiau paaiškinti, kodėl šis susitikimas yra labai svarbus ir taip pat kodėl svarbu, kad e, į šį sustikimą atvyko e, komisijos bei pirmininkančių šalies atstovai. Šiandieną galima sakyti, kad yra susidariusios labai ypatingos aplinkybės. Žinome, kad e, Europoje daug kalbama apie stabilumą ir dabar reikia imtis ryštingų veiksmų siekiant užtikrinti didesnį ekonominį augimą. Europoje artimiausių laikų reikalingos investicijos į tai, kad būtų užtikrintas tas augimas, o investicijoms reikalingos lėšos. Taigi e, finansavimo e, ištekliai yra vienas iš tų klausimų, kuris turėtų būti bus sprendžiamas. Nereikėtų pamiršti ir ES biudžeto bei 2014-2020 metų ES finansinės perspektyvos, e, kuri yra didelis e, finansavimo šaltinis. Per artimiausius metus mes turime dėti visas pastangas, kad e, iš biudžeto bus finansuojamos sritis, kurios duos iš tiesų tinkamų teigiamų rezultatų pritrauks privačių lėšų. Taip pat reikės e, finansuoti politikas, e, kurios e, leis pakeisti finansavimo ir investavimo modelius ir tikėkime, kad bus investuojama į taip, kad ateityje bus sukūriama daugiau darbo vietų ir taip toliau. Taigi, šiandieną komisija e, priėmė sprendimą dėl e, politikos paketo. Mes džiaugiamės tuo ir žinome, kad dabar vyksta dėrybos dėl daugiametės finansų perspektyvos. E, šios diskusijos tęsis ir ateityje. Kalbant apie Europos parlamento vaidmenį biudžeto procedūroje, tai na, Europos parlamento vaidmuo yra ribotas, nes mes suteikėme tik tai pritarimą. Bet e, iš tiesų, praeitįje mes garsiai pasisakėme apie ES biudžetą, todėl mūsų politinis vaidmuo, galima sakyti, yra daug stipresnis nei numato sutartys. Kalbant apie e, sanglaudos politiką, tai e, sprendimai šioje srityje turi būti priimami kartu su Europos parlamentu pagal bendrą sprendimo procedūrą. Vadinasi, kad tiek Europos parlamentas, tiek taryba šiuo atžvilgiu vaidina tą patį svarbų vaidmenį. Ir galiu pasakyti, kad šiandieną mes nepradedam viso darbo nuo nulio, nes e, mes jau anksčiau esame e, bendradarbiavę su komisijos regionų generaliniu direktoratu, buvo organizuoti įvairūs susitikimai, siekiant įsiaiškinti e, vieno, vien, vieni kitų pozicijas, siekiant padidinti pasitikėjimą vieni kitais. Ir iki kitų metų pabaigos E, taip pat nusimato labai daug susitikimų. Turiu paminėti, kad e, kartu su taryba Europos parlamentas e, aktyviai bendradarbiauja. Pavyzdžiui, mes puikiai bendradarbiaujame su Lenkija, dabartinė pirmininkaujančia šalimi, taip pat ir busimomis e, Danijos bei Kipro e, šalimis. Jau yra e, užmėgsti ryšiai bei tikimės puikaus bendradarbiavimo. Na, o nacionalinių parlamentų vaidmuo yra jums puikus puikiai žinomas. Ir kalbant apie regionų politiką, jūs iš tiesų e, galite daug ką padaryti ir tikiuosi, kad savo suteiktas galės e, jūs panaudosite tinkamai, kad e, apskritai pasitarnautumėm geriau ES piliečiams. Taigi daugeliu atveju Europos parlamentas tikisi bendradarbiavimo, gero bendradarbiavimo su nacionaliniais parlamentais, kad e, būtų užtikrintas tas geresnis mūsų piliečių gyvenimas bei e, regionų vystimasis. Dabar aš ir norėčiau suteikti žodį komisarui Han, kad e, jis pristatytų šį klausimą. Tai yra E, naujus teisės aktus susijusius su regionų politika. Dėkui, Danutė, profesorė. Aš noriu kreiptis visus narius, ypač nacionalinių parlamento atstovus, kolegas, kaip girdėjote, e, mūsų posėdis yra transliuojamas internetu. Taigi kreipiuosi ir į Europos piliečius, kurie e, klauso, seka, kaip vyksta šis posėdis, kuris surengė Europos parlamento regionų komitetas. Man labai malonu pas Jūs šiandieną lankytis tą dieną, kai Europos komisija patvirtino įvairius e, reglamentus susijusius su struktūriniais fondais ir taip pat dabar turiu galimybę Jums pristatyti mūsų teisėjų kuros pasiūlymus naujai sanglaudos politikai. E, dabar vyksta trečiasis tarp parlamentinis komiteto posėdis ir aš džiaugiuosi, kad dalyvaujame. Sanglaudos politika yra labai svarbi e, visiems Europos regionams. Aš norėčiau e, padėkoti šiam komitetui ir ypač jo pirmininkiai Danutai Hübner, kad surengė mūsų susitikimą. Šiandieną mes atveriame naują puslapį sanglaudos politikėje. Pareiškime apie sąjungo būklę prezidentas pirmininkas Baroso kalbėjo apie e, atsinaujinančią Europos sąjungą ir sąjungos politika yra vienas iš esmingiausių elementų e, nes tai yra tarsi investicijų politika ES ir ES labui. Mums to reikia piliečiams, ekonomikai, aplinkai. E, bet ši moderni investicijų politika yra e, politika, apie kurią daug galvojame. Tai yra ištekliai minčių, kurios išsikristalizavo po daugelio konsultacijų. E, Danutė minėjo, kad vyko daugybė susitikimų ir su valstybėmis narėmis, su regionais, formalių, neformalių susitikimų, su vietos valdžios atstovais. Šis komitetas ir kiti kiti nacionalinių parlamentų atstovai visuomet mus labai rėmė ir ta parama yra nepaprastai vertinga ir aš norėčiau padėkoti Jums už e, tai. Rezultatai rodo, kad mūsų pastangos nenuėjo veltui. Galime sakyti, kad mes iš tikrųjų atlikome didelį darbą, bet, kaip Danutė sakė, laukia kiti darbai vyks labai intensyvios darybos per ateinančius metus. Aš labai džiaugiuosi, kad galiu e, pasakyti, kad e, šimtų procentų atitinka mūsų požiūrį nuo, e, to, į tai, ką mes turime pasiekti. Mes turime kalbėti apie labai svarbius atspirties taškus. Kaip prisimenate, išeities kažkas buvo sudėtingas, sanglaudos politikos įvaizdis nukentėjo. Bet aš norėčiau pasakyti šiandieną, kad 84 konvergencijos regionai pagal mūsų analizę mm, rodo, kad ateityje jų sumažės iki 68. Kitaip tariant, 34 milijonai ES piliečių dabar gyvena geriau negu prieš keletą metų ir niekas negali to užginčyti. E, mes matėme, kokios buvo penktosios anglodos ataskaitos išvados ir mes E, tose išvadose pamatėme, kad Europai reikia stiprios anglodos politikos orientuotos į rezultatus, kuri leistų įgyvendinti strategiją Europą 2020 ir užtikrintų augimą bei naujų darbo vietų kūrimą. Sanglaudos politika išlieka labai svarbia politikos kryptimi, kuri ir tai atsispindi pasiūlyme dėl daugiametės e, finansavimo programos E, kurią, e, kurios pasiūlymą pateikėme šių metų birželėje. E, dabar vyksta tolesnės dėrybos laukia mūsų labai daug rimtų žingsnių dar. Galima pasakyti, kad mes nepradėjome nuo nulio. Danuta, kuri anksčiau buvo regionės plėtros komisarė, ėmėsi svarbių žingsnių, kad konsoliduotų e, išlaidas pagal Lisabono strategiją. Ir tai jau pradėjo veikti. E, ekonominė krizė ir pastarėjai poslinkiai rodo, kad mes turime eiti toliau, ypač dabar, kai turime taupyti biudžeto išlaidas. Sanglaudos politika turi tapti selektyvesnė. Mes turime galvoti apie rezultatus, apie teminę koncentraciją, sąlygiškumą ir paskatas. Daugiametė finansavimo programa numato uh, tam tikrą manevro laisvę ir uh, lėšų paskirstimą. Uh, E, šioje finansavimo programoje aiškiai parodoma, ką mes turime, kokias lėšas turime kiekvienai kategorijai regionų, pavyzdžiui, bendradarbiavimo regionams ar kažkokiems regionams, kurių ypatinga demografinė ar e, geografinė padėtis mes e, daug dėmesio skiriame vargingiems regionams. 71,5 procento lėšų E, skiriama tiems regionams. Šimtui maždaug 20 milijonų žmonių tos lėšos bus skirtos. Reikia, kad būtų plėtojama bazinė infrastruktūra, kad būtų diversifikuojama ekonomika ir Europa taptų atsparesnė. Reikia prisiminti, kad du trečdaliai eksporto iš valstybių narių keliauja į vidaus rinką. Tai reiškia, kad vienas euras išleistas Lenkijoje sukuria 46 centus e, buvus senosioms valstybėms narėms. Ir jūs e, dėl to turbūt suprasite, kad teminė koncentracija labiausiai išsivyščiusiuose regionuose yra labai svarbi. Dabar pereikime prie paties teisėkuros paketo. Aš visuomet E, stengiausi, kad taisyklės būtų paprastesnės. Mes labai atidžiai pasižiūrėjome, kaip būtų galima e, supaprastinti sanglaudos sistemą. Ir mes dabar siūloma suderinti taisyklės ir bendrasias e, valdymo nuostatas ne tik tarp skirtingų struktūrinių fondų, bet ir derinti su kaimo plėtros, jūros ir žuvininkystės politika. Mes norime, kad būtų patvirtintas bendras reglamentas, kuriame būtų išvardinti e, bendri bruožai penkių finansavimo priemonių Europos e, regionės e, plėtros fondui, Sanglaudos fondui, Žemės ūkio fondui, Žemės ūkio plėtrai, Europos žuvininkystės fondui ir socialiniam fondui. Tai yra labai drasus žingsnis siekiant užtikrinti geresnį bendradarbiavimą ir mes pirmą kartą bandome apimti e, penkis fondus ir e, juos sujungti viename reglamente. Pateikėme pasiūlymus dėl teminės koncentracijos, daugiau dėmesio yra rezultatams, bendroms priemonėms, e, taip pat vienodas atitikimo sąlygas norime, tinkamumo sąlygas taikyti. Ir jūs pamat, matote daug čia pavyzdžių, bet nenoriu visų jų vardyti. E, dabartinė ekonominė situacija yra sudėtinga ir mums tapo aišku, kad e, reikia kuo daugiau galvoti apie augimą ir na, darbo vietas regioninėje politikoje. Aš taip pat sakiau, kad reikia investicijų politikos geros, kad pasiektume geresnius rezultatus ir ge užtikrintume geresnį vidaus rinkos funkcionavimą. Uh, Visi regionai, nepriklausomai nuo išsivystimo ligmens, turi daugiau dėmesio skirti e, plėtojant potencialą dėl išma, išmaniam augimui, tvariam augimui. Pavyzdžiui, jaunimo užimtumas yra labai svarbu. Dabar matome, kad 8 procentai, 20 procentų ar 50 procentų e, jaunų žmonių įdarbinimą. Mes turime gerinti sąlygas ir mes turime užtikrinti e, Europos integraciją ir pasiūsti stiprų signalą savo piliečiams apie galimybės bendradarbiauti tarp valstybių taip pat. Šiandieną aš negaliu Jums pateikti labai išsamių skaičių regionams. Bus tą galima padaryti, kai sustarsime dėl bendro biudžeto kitam finansavimo laikotarpiu, tačiau aš galiu Jums parodyti tam tikrus modelius paremtus dabartiniais skaičiais ir a, viskas gerai veikia, matote. E, įvesta yra pereinamoji kategorija ir mes turime stipresnę sistemą, teisingesnę sistemą E, kadangi regionai, kurių tokia pati ekonominė situacija yra traktuojami vienodai. Kam skiriami pinigai? Sutartis aiškiai sako, kad mes turime siekti sumažinti netoligumus tas ir skirtumus tarp regionų, bet taip pat reikia sustarti, kaip tą padaryti. Uh, Aš visuomet sakiau, kad labai rimtai žiūriu į tai, kad sanglaudos politika taptų pagrindinė priemonė siekiant strategijos Europą 2020 tikslų. Tam mums reikia naujos struktūros, reikia galvoti apie e, nus, labai aiškiai apibrieštus tikslus, kurie atitiktų minėtą strategiją. Mes esame sutarę dėl 11 simetriškų tikslų, kurie yra susijęs su strategija Europa 2020, bet kurie leistų regionams veikti lankščiai, prisitaikyti prie tų ganėtinai plačių tikslų pagal savo specifinius poreikius. Antra, mes numatėme minimalę dalį e, socialiniam fondui 25 procentai mažiau išsivyščiusiems regionams, 40 pereinamiesiems ir 52 gerai išsivyščiusiems regionams. Taip pat mes esame numatę prievolę e, telkti išteklius ties keliais prioritetais visose reglamentuose susijusiuose su reglamentais ir siekiant tikslų investicijas į augimą ir naujas darbo vietas bei į teritorinį bendradarbiavimą. Kaip programavimas veiks? Matote, e, kaip bus rengiami dokumentai būsimam finansavimui. Kaip matote, mes siūlome bendrą e, strateginę struktūrą visiems penkiems fondams e, ir tai būtų siejama su integruotomis gairėmis dėl strategijos Europa 2020. Kaip sakiau, reikia sustiprinti integruotą programavimą, dėl to mes numatome galimybę valstybėms narėms parengti ir įgyvendinti uh, programas e, naudojant keletą fondų - kaimo regionės plėtros fondą, socialinį fondą ir kitus fondus. Reikia plėtoti partnerystės e, tarp operacinių programų, e, dėl kurių deramėsi bus su komisija. Aš visuomet pabrėžiau, kad reikia sutelkti skirtingus valdymo lygmenis, ypač įtraukti vietos ir regioninį lygmenį, rengiant dokumentus. Dėl to numato programavimo nuostatos, kad bus įsteig, įkurtas Europos geros praktikos kodeksas e, dėl partnerystės principų ir daugiasluoksnės vyriausybės įgyvendinimo. E, tai yra susijęs su e, strategija Europa 2020. Matote sąrašą prioritetų ir tai susijęs su investicijų prioritetais pagal kiekvieną fondą ir reglamentus susijusius su fondais. Pagal teminį prioritetą didiname e, mažų ir vidutinių įmonių konkurencingumą. Reikės numatyti konkres, konkrečius investicijų prioritetus, plėtojančius e, verslininkystę ir kūrenčius e, naują verslo modelį. Siekdami užtikrinti augimą mes e, daug dėmesio skirsime te tematiniams dalykams, bet aš prieš to grįšiu. Uh, Turime sutelkti išteklius e, ties pagrindiniais prioritetais, bet to nepakanka. Reikia, kad valstybės narės ir regionai programavimo ciklo pradžioje nustatytų aiškius, gerai įvertinamus, išmatuojamus tikslus, taip pat, kad numatytų, kaip reguliariai įvertinti pažangą. E, atskaitomybė dėl to, kaip siekiama tikslų, bus labai svarbus uždavinys programų valdytojams. Bet to e, reikia e, įvertinti, ar geros sąlygos tam tikroms investicijoms. Jūs tikriausiai girdėjote, kad reikia uh, įdėkti daugiau sąlygiškumo elemento. Taip pat reikia stebėti, ar yra geras kontekstas, fizinis kontekstas, ar pavyzdžiui, nekils kokiu nors kliūčių. E, reglamentuose siūloma įvesti bendrų ir simetrinių nuostatų, kurios turėtų būti įvertintos prieš patvirtinant bet kokią programą e, ir labai aiškiai e, nurodyta, kad kaip reikia patenkinti visas sąlygas, kad būtų užtikrintas skaidrumas. Galiu pasakyti, kad pavyzdžiui egzistuoja E, nacionalinės inovacijų strategijos ir taip pat priemonės įgyvendinti smulkaus verslo aktui ir pagrindiniams direktyvams dėl energetinio efektyvumo šiltnamio e, efekto e, dujų e, su kiekio sumažinimo e, dėl nacionalinių transporto planų, aktyvios darbo rinkos politikos ir taip toliau. Reikės dar labai daug ką nuveikti mums šioje srityje. Dėl saligiškumo reglamente aiškiai numatytos nuostatos e, išskirti, pažymėti, paskatinti programas, e, kurios yra gerai gyvendinamos. Tai daroma ne konkurencijai skatinti, bet pademonstruoti, kad siekiama tikslų, o atlikis už gerą e, veiklą 5 procentai bus numatyta kaip rezervas, kuris bus paskirstytas po išsamios peržiūros 2019 metais. Ir čia aš labai prašau paramos iš Europos parlamento. Žinau, kad ne visos valstybės narės pritarė tokiai minčiai, taigi prašau parlamento paramos. Mes taip pat siūlome užmėgsti glaudų ryšį tarp e, sanglaudos politikos ir bendro ekonominio sąjungos valdymo. Mes išgyvename ekonominius sunkumus ir dabar reikia, kad sanglaudos fondas būtų kaip galima geriau panaudojamas, kad situacija pagerėtų. E, Mes e, turime gerai apgalvoti strategijas, e, projektus ir taip pat e, turime suvokti, kad blogėjantį ekonominė padėtis gali sukelti sunkumų. Mūsų politika nori užkirsti kelią drastiškoms ekonominėms situacijoms. Ir mes vis sieksime vienodas, suteikti vienodas sąlygas taikydami savo politiką. Štai būtent tokį pasiūlymą mes esame pateikę šiandieną. Dar šiek tiek pakalbėsiu apie fondus, ypač apie tuos, už kuriuos atsakingas. E, regionės plėtros fondas skirtas tam, kad būtų sumažinti struktūriniai skirtumai tarp regionų ir padėta uh, labiau atsiliekantiems regionams. Tai siesi su strategija Europa 2020. E, taip pat e, daug dėmesio skiriama teminiai koncentracijai. E, šio fondo parama yra skirta tam tikroms simetriniam, simetriniams tikslams pagal investicinius prioritetus. E, Trys prioritetai yra privalomi, jie susiję su augimu. Taip pat e, kai kurie tikslai skirti e, mažų ir vidutinių įmonių e, skatinimui ir perimui prie žemų CO2 emisijos ekonomikos. Privaloma investuoti į tuos tikslus ir maždaug iš visų investicijų 20 procentų turi būti skiriama E, energijos efektyvumui skatinti. Sanglaudos, politik, sanglaudos fondas ir toliau e, rems projektus valstybėse narėse, e, tuose regionuose, kur BVP vienam gyventojui mažiau negu 90 procentų ES vidurkio. Sanglaudos politikos reglamente reikia paaiškinti, e, koks, kokia yra sąveika su nauja Europos Connecting Europe e, priemonė. 10 e, milijardų yra skiriama šiai naujai priemoniai. Teritorinis bendradarbiavimas tai yra ypatingai turbūt šiam komitetui rūpinti tema. Mes girdime, kad raginama padidinti finansavimą teritoriniam bendradarbiavimui ir biudžete siūloma padidinti 30 procentų lėšas lyginant su dabartiniu finansavimu. Tikimės, kad tai paskatins investicijas, augimą, darbo vietų kūrimą. Taip pat bus numatytas tam tikras lankstumas programoms, kurios ir toliau e, sieks išspręsti pasienio problemas. Mes taip pat siekėme, kaip galima labiau supaprastinti taisyklės. Mes siūlome e, naudoti vienodas taisyklės programs nepriklausomai e, nuo to, kur vyksta išlaidos. Mes taip pat supaprastiname valdymo struktūras. E, kad Europos teritorinio bendradarbiavimo programos turėtų vieną valdymo struktūrą ir vieną auditavimo struktūrą. Tvirtinanti e, struktūra dinksta iš valdymo grandinės. Reglamente e, numatyta. kad e, daug labai svarbus vaidmuo Europos teritorinio bendradarbiavimo uh, E, grupiai. Reikia užtikrinti testinumą, tai labai svarbu. Taip pat aišku, kad šiai koncepcijai reikia suteikti e, didesnį pagreitį. Mes turime e, suteikti, numatome suteikti valstybėms narėms šešis mėnesius, kad galėtų jos patvirtinti teritorinio bendradarbiavimo grupės Tuo pačiu metu mes pasiūlėme įdėkti papildomą lankstumo elementą būsimoms tokioms grupėms. Supaprastinimas. Daugelis iš jūsų klausėte, ar galima supaprastinti taisyklės dėl fondų. Mes džiaugiamės pasiūlę labai konkrečias taisyklės dėl supaprastinimo. Naujame pakete e, reikia suderinti tinkamumo taisyklės. Ta aš jau minėjau anksčiau. Taip pat reikia supaprastinti sąnaudų traktavimą. Siekėme e, metinį programų, pati, bi, programų patvirtinimą, sąskaitų patvirtinimą įvesti. Tai sumažins e, naštą administracijai. Taip pat mes išplėtėme informacijos technologijų naudojimą tvarkant lėšas ir numatome, kad bus e, galima gyventi elektroninę sanglaudos politiką. Europos solidarumo fondas tam, kad išbaigtume e, pristatymą apie paskeltas priemonės, e, norime tarti keletą žodžių apie šį fondą. Situacija labai sudėtinga daugelie valstybių narių ir mes atsisakėme at, minties atgaivinti 2005 metų politiką ir pateikėme naują pasiūlymą komunikate, kuris atspindi dabartinės aplinkybės. Mes siūlome apriboti solidarumo fondą naciona, gaivalinėmis nelaimėmis, tik tai, bet taip pat e, galvojame apie pramoninės nelaimės, kurias išaukė gaivalinės nelaimės Pavyzdžiui, e, sausra. Ir mes taip pat siekiame e, paprastus kriterijus įvesti regionėms nelaimėms ir sėti tai su regiono BVP. Ir mes taip pat peržiūrėjome tinkamumo kriterijus ir geografinį aspektą. Uh, Taip pat numatyta avansų mokėjimas ir tam tikri apribojimai įvedami. Taip pat kalbama apie administracinį supaprastinimą. E, nutarta įvesti sal, saligiškumo nuostatą. Mokėjimai bus uh, apskaičiuojami proporcingai tam, kaip yra įgyvendinami ES teisės aktai skirti uh, užkirsti kelią nelaimėms. Mes manome, kad tokie pakoregavimai leis mums veikti kur kas veiksmingiau. Noriu pasakyti, kad mes uh, pateikėme naują požiūrį į sanglaudos politiką, o dabar jūs, nacionalinių parlamento atstovai, vietos, regionės valdžios atstovai, turėtumėte per ateinančius mėnesius e, įsigilinti mūsų pasiūlymus ir dalyvauti diskusijose. Aš labai laukiu tų diskusijų ir esu visuomet pasiryžęs su jumis aptarti aktualius klausimus. Ačiū. Uh, thank you, Commissioner, uh, very much. Dėkoju komisijos nary. Dabar žodį suteiksiu pirmininkaujančios Lenkijos e, atstoviai, poniai Vonai Bentel. Pone pirmininkė, gerbiami Europos parlamento nariai, gerbiamas komisarė, ponai ir ponios. Mes visi labai nekantriai laukiame šiandienos dokumento. Europa 2020 gyvendinimo dokumentų paketo. Daugelis iš mūsų nekantravo pamatyti, kokiegi bus vienos svarbiausių ES politikos krypčių ateitis. Komisija savo komunikate kalbėjo apie 2013 metų biudžetą tą dokumentą išplatino šių metų birželio mėnesį, jį susidomėję perskaitėme. Tačiau visa tai vyksta e, labai spaudžiant laikui. Ir norėčiau pabrėžti, kad mes turėtume sugebėti įgyvendinti sanglaudos politikos tikslus nuo sausio pirmos dienos. O tam reikės labai sparčiai padirbėti ES taryboje. reikės atvirumo, pasirinkimo bendradarbiauti iš visų suinteresuotų pusių. Vertėjai atsiprašo, kalbėtojų yra jungti du mikrofonai, labai sunku girdėti. Visi stebėjome diskusijas vykusias per paskutinius keturis mėnesius dėl Mm, sanglaudos politikos ateities. Ir matėme, kad e, diskusijos buvo iš tiesų labai gyvybingos, labai aktyvios. Juose dalyvavo visos valstybės narės ir ES institucijos. Visą tai yra skirta kovoti su finansinė ir ekonominė krize. Komisijos pasiūlymas yra puikus atspirties taškas nuo kurio galėtume pradėti dėrybas. Ir tikimės, kad dėrybos vyks sklandžiai ir prives prie visus tenkinančių sprendimų. Pasiūlymai atrodo, kad tai yra gerai subalansuoti ir atspindi visas nuomonės išreikštas diskusijose dėl sanglaudos politikos. Taip pat mes ypač džiaugiamės tuo, kad visi turime bendrą viziją, kaip turėtų atrodyti šio laikinė sanglaudos politika ir kaip ji atspindi ES poreikius. Sanglaudos politika dėl to turėtų tapti praktiškesnė, aiškesnė ir artimesnė ES piliečiams. Manau, mes visi pritarsime, kad sanglaudos politika turėtų būti pagrindinis instrumentas skirtas įgyvendinti Europą 2020 strategijos tikslams su tokia mintimi buvo rengiami komisijos pasiūlymai. Juose atsispindi e, labiau į rezultatus orientuotas požiūris. Strateginis planavimas turėtų būti įgyventinamas kartu su ES politikos skripčių bei finansinių instrumentų koordinavimu. Parama ir augimas visose ES regionuose gali būti užtikrintas tik tai, jeigu politikos kryptis bus suvienodintos ir koordinuotai įgyvendinamos. Todėl mūsų rengiamos strategijos turėtų papildyti vieną kitą, o ne viena kitai prieštarauti. Sanglaudos politika orientuota į rezultatus galės būti įgyvendinta pritaikius saligiškumo principą ir stipresnį teminę koncentraciją. Tokiu būdu e, valstybės narės turėtų suprasti, kad numatomos sąlygos yra ne bausmė, bet kaip tik iniciatyva skatinanti e, ir siekianti mūsų veiksmų didesnio efektyvumo sanglaudos politikos įgyvendinimo srityje valstybėms narėms labai svarbu būti lankščioms, rengiant savo pačių teritorijų plėtros planus. Komisijos pasiūlymai iš tos pusės šiek tiek nuvilia. Norėčiau padėkoti komisijai už jos inovatyvius sprendimus iš teritorinės ir urbanistinės pusės. Tokie sprendimai atspindi naują požiūrį į plėtrą. Ateities diskusijose dėl sanglaudos politikos turėsime atsižvelgti į sprendimą priimtą birželio mėnesį. Tam reikės gėlesnės analizės ir aktyvesnių diskusijų taryboje. Paaiškėjo, kad kai kurie aspektai, įskaitant ir Connecting Europe sistemą, buvo ypač džiugiai sutikti. apribojimai, įvairios sąlygos, finansinė valdysena taip pat patenka į tokių aspektų sąrašą. Jūs turbūt galvojate, kaip pirmininkaujantį Lenkiją ketina koordinuoti vykstančias e, diskusijas. Struktūrinių fondų darbo grupė vadovaus diskusijoms taryboje. Komisijos narys Hanas pristatys komisijos pasiūlymus bendrųjų reikalų tarybai spalio 11 dieną ir spalio 13 ir 14 dieną prasidės dėrybos. Pirmininkaujantį Lenkiją ketina po to labai greitai pradėti e, antro lygio dėrybas. Tikimės, kad toks planas leis valstybėms narėms uh, išanalizuoti reglamento pasiūlymą labai atidžiai. Dėrybas norėtume pradėti antroje spalio pusėje, kai kalbėsime apie strateginį planavimą. Esame numatę seminarą, kuriame galėtų dalyvauti Europos komisija strateginio programavimo atsakingiai asmenys ir tai turėtų vykti spalio mėnesį. Kadangi bus kalėdų atostogos, dėryboms liks tik tai du mėnesiai. Ir ketiname surenkti 11 posėdžių, kuriuose aptartume teminę koncentravimą, strateginį programavimą, saligiškumą, teritorinę plėtrą bei pagrindinius Europos teritorinio bendradarbiavimo aspektus. ketintume baigti dėrybas šiomis temomis e, tam, kad Danija ir po to primnikausiančios valstybės galėtų susitelkti ties reglamentų detalėmis. Todėl mes ketiname numatyti keletą strategiškai svarbių klausimų, kurie bus pateikti ministrams gruodžio 16 dieną bendrųjų reikalų taryboje. Mes manome, kad jeigu įtrauksime aukšto lygio atstovus į dėrybas jau ankstyvose e, fazėse, mūsų dėryboms suteiks labai teigiamo pagreičio. Baigdama noriu pasakyti, kad nebejotina, kad Europos parlamentas mums yra labai svarbus. Ir mes ir toliau atidžiai klausysimės, ką jis kalbės. Ketiname reguliariai rengti susitikimus su pranešėjais ir kviesti gerbiamus Europos parlamento narius į mūsų rengsiamus seminarus, kurie vyks dėrybų proceso metu. Tikimės, kad tai paspartins reglamento patvirtinimo procedūrą. Um, like e- Ačiū. Dabar norėčiau suteikti žodį ponui Ens Hinsken iš Vokietijos Bundestago, prašome. Pono ir ponios, gerbiamas komisarė, Kalbant apie Europos regionų politiką, tai šiandien mums visiems yra labai svarbi diena. Mes norime numatyti jau tai, kas įvyks 2014-2020 metais. Pastaraisiais metais ES išaugo, dabar jie sudaro 27 valstybės narės. ES ne tik tai didėja, bet ir aktyviau integruojasi, o piliečių gyvenimo sąlygos vis labiau tampa panašios. Aš asmeniškai domiuosi regionų vystimosi politiką ir žinau, kaip situacija kai kuriuose regionuose pasikeitė per dešimt metų. Pavyzdžiui, Vokietijoje e, prieš 15 metų Bavarijos regionas. Jame e, apie 14 procentų žmonių žiemos laikotarpiu neturėdavo darbo, o dabar jau situacija yra pasikeitusi. Gerbim parlamentarai, jūs greičiausiai žinote ir savo šalyse regionų, kurie e, kažkada buvo labai skurdus, o dabar yra vietos, kuriuose malonu gyventi. Pats faktas, kad e, gyvenimo sąlygos gerėja, yra sveikintinas dalykas, kalbant apie pačius regionus ir apie ES, nes e, dauguma žmonių galbūt ir yra kritiškai nusiteikę ES atžvilgiu, bet negalime paneigti, kad kai kurie regionai iš tiesų turėjo labai daug naudos iš ES. E, kad kai kurie regionai, būdami ES, dabar yra klestintis. 2007-2013 metai. ES žengė labai rimtą žingsnį į priekį. E, apie 550 milijonų eurų milijardų eurų buvo investuota įgyvendinant įvairius sanglaudos politikos projektus, e, kurie yra susijęs su ekonominiu augimu bei užimtumu reikia paminėti, kad e, Vokietija yra e, grinoji mokėtoja į ES biudžetą ir tik tai penktoji šalis pagal tai, kiek ji gauna iš ES biudžeto. Kalbant apie sanglaudos politiką, galima užsibriežti keletą tikslų. Visų pirma, regionų konvergencija, didesnė regionų konvergencija. Na, praščiau gyvenantis regionai turi būti remiami ir būtent šiems rajonams reikia skirti daugiau lėšų. Antras dalykas. Yra grupė regionų, kuri buvo aktyviai finansuojama 2006 metais, bet dabar e, finansavimas e, po truputį mažėja. E, bet galbūt tokie regionai gali gauti finansavimą iš Europos socialinio fondo ir iš Europos regioninio plėtros fondo. Mums iš tiesų e, labai svarbu, kad e, toliau e, būtų finansuojami regionai, siekiant išvengti to, kad dės atotrukis tarp skurdžiai ir gerai gyvenančių regionų. Net reikėtų pamiršti ir tarptautinių iniciatyvų, kurios taip pat galėtų būti finansuojamos iš Europos regionų plėtros fondo. Na. Mano mm, nuomonė reikėtų tobulinti esamų fondų funkcionavimą. Mano kolegos iš įvairių uh, valdžios lygių tam pritartų. Pavyzdžiui, šiame posėdėje yra pora kolegų iš Vokietijos Bundestago ir be mūsų dar yra e, keli politikai iš atskirų Vokietijos žeminių, pavyzdžiui, ponas Marko ir ponas Schneider. Mes e, tikimės, kad komisija E, pateiks atitinkamą pasiūlymą spalio 12 dieną. Ir šiuo atžvilgiu norėčiau sureaguoti į komisijos planus. Tikiuosi, kad į mūsų pastabas atsižvelgsite. Jau šiandieną kai kurie apie tai yra kalbėję. Bet e, aš nežinau, kas iš tiesų įvyks tą e, spalio 12 dieną. Pavyzdžiui, 66 milijardai e, eurų yra skirta transporto sektoriui. E, dar didelė dalis yra skirta priemoniai Connecting Europe. Taigi, kiek lėšų lieka visame katile? Iš viso man atrodo, kad E, finansavimas yra 19 procentų mažesnis e, sanglaudos politikai. O aš, kaip aktyvus sanglaudos politikos rėmėjas, norėčiau, kad ji būtų geriau finansuojama. Na, dabar žinome, kad e, siekiama sumažinti bet, kokį, bet visų politikų finansavimą. Ir pavyzdžiui, 23 milijonus eurų skirti mažiausiai įsivyšiusiems regionams. Tai sudarytų apie 70 procentų visos anglaudos politikos biudžeto. Tai yra sveikintinas dalykas, nes bendras e, anglaudos politikos biudžetas e, E, naujosiams šalims sudarytų 69 milijardus eurų. Tai yra sveikintinas dalykas, bet kaip ir minėjau anksčiau, kai kuriems regionams, kurie nebetitinka konvergencijos e, e, tikslų, turėtų būti mažiau e, remiami. Tai yra, kad jiems parama turėtų sudaryti tik tai du trešdalius buvusios paramos. Kalbu apie tuos regionus, kuriuose, e, kurie anksčiau atitiko konvergencijos tikslus ir kur e, BVP e, yra mažesnis nei ES vidurkis. Be to siūlau, kad būtų numatyta dar viena regionų kategorija, tai yra perinamiai regionai. Ir šiai E, šiam, šiai kategorijai turėtų priklausyti tie regionai, kuriuose e, BVP sudaro nuo 75 iki 90 ES vidurkio. Pona ir ponės, na aš pasakiau, kad e, fondai pasižymėjo anksčiau gerą struktūrą ir todėl nereikėtų kurti kažkokių nors tarpinių struktūrų. regionams, kurie e, priklausytų tai pereinamųjų regionų kategorijai ir kurie e, dabartinėme e, laikotarpyje jokios paramos negavo. Kalbant apie regionus, kuriems daugiausiai kyla problemų, tai jie galėtų būti remiami valstybių šalių lėšomis. Ir dėl tos priežasties aš nenorėčiau, kad e, tiems regionams būtų papildomai skirta 10 procentų lėšų. Man atrodo, kad tas lėšas galime paskirstyti tarp visų regionų. Bet kuriuo atveju tokie E, regionai galėtų būti remiami pagal užimtumo ir e, kitas priemonės, kurios, iš kurių būtų galima gauti apie 53 milijardus eurų. Penkis milijardus eurų būtų galima skirti bendradarbiavimui, o dar vieną milijardą galima e, skirti tiems regionams, kurie, e, kuriems kyla problemų dėl, tarkim, kažkokių nors gamtos sąlygų. Na, jūs e, pasakėte, kad regionai dėl finansavimo konkuruoja tarpusavyje ir tai yra akivaizdu. Bet man atrodo, na, galime taikyti geresnės taisyklės, kuriomis būtų reglamentuojamas e, regionų finansavimas. Ir kad daugiau lėšų būtų skiriama mažiau įsivysiušiems regionams. Antraip, e, tarkim, pramonė gali greitai sureaguoti į tai, kad vienas regionas yra labiau remiamas nei kitas ir perkelti į ten veiklą, o tai nebūtų gerai. Komisaras Han pareiškė, kad kok, apie tai, kokia turėtų būti sanglaudos politika ateityje. Aš sveikinu komisijos iniciatyvą, kad reikėtų susijęti e, Europos regioninės e, plėtros fondo lėšas ir Europos 2020 strategijos tikslus nes matome, kad e, siekiant šių tikslų su problemomis susiduria ne tik tai mažai įsivystę regionai, bet ir išsivystę regionai. Kalbant apie e, sanglaudos politiką, tai ji turi būti įgyvendindama ir po 2013 metų visoje Europos Sąjungoje. Bet e, kalbant apie investicijas, tai jos turėtų e, būti sėtinos su tam tikrais prioritetais. Ir investicijos turėtų būti iš visų ES fondų, skaitant Europos e, žuvininkystės fondą ir taip toliau. Kiekviena šalis su komisija turėtų susitarti dėl vystimosi strategijos, kuri būtų užfiksuota e, partnerystės susitarime. Šis e, susitarimas būtų peržiūrimas kiekvienais metais, o vystimosi strategija turėtų e, būti įgyvendinama pagal sukurtą veiksmų programą, veiksmų planą. Gerbiami kolegos, ES turėtų išmintingiau panaudoti turimas lėšas ir jų nešvaistyti. Būtent dėl tos priežasties labai svarbu, kad e, kiek, po kiekvienos programos būtų atliktas auditas, patikrinimas. Tik tada ES piliečiai žinos, kad ES lėšos yra tinkamai panaudojamos. Tai galbūt padės piliečiams geriau vertinti tiek ES, tiek sanglodos politiką. Pone ir ponės, Vokietija sudaro 16 žemių. Koks yra žemių vaidmuo? Jis yra labai svarbus gyvendinant sanglaudos politiką. Ir ne visada yra lengva atsižvelgti į tai. Pagal mūsų e, šalies konstituciją negalime to pamiršti. Todėl kalbant apie sanglaudos politikos e, teminius prioritetus, mes turėtumėm skatinti tuos e, regionus pirmiausia, kurie gali greičiau pasiekti Lisab Lisabonos Europos 2020 strategijos tikslų energetikos efektyvumo srityje, e, siekiant didesnio mažų ir vidutinių įmonių e, efektyvumo ir taip toliau. Dabar kalbant apie tuos e, konvergencijos regionus. Tai mano manimu būtina užtikrinti, kad šiuose regionuose būtų patvirtinti e, atitinkami planai, kurie e, skatintų geresnės gyvenimo ir darbo sąlygas, panašias į kitus regionus. Mm, na, kai kuriuos aspektus iš tiesų verta išanalizuoti giliau. Bet e, kas mums svarbiausia? Vokietijoje e, siekiame užtikrinti, kad ta pati veikla nebūtų finansuojama iš kelių šaltinių. Ir kad tas finansavimas e, persidengtų. Pavyzdžiui, E, kalbant apie regionų finansavimą į, iš Europos socialinio fondo, jūs sakote, kad e, finansavimas bus užtikrintas, jeigu bus e, laikytasi tam tikrų sąlygų. Jeigu norite geriau panaudoti e, geriau lėšas, tai skiriamų, skiriamas e, lėšas e, iš jų turėtų e, fonde sudarytas 5 procentų rezervas. Ir tik tai tada, kai matysime, kai pasiekti visi tikslai, tas rezervas bus panaudotas. Be to, mes norime, kad iniciatyvos būtų e, rizikingesnės ir kad e, žmonės imtųsi tų iniciatyvų, juos turime paskatinti. Apskritai norėčiau e, pasidžiaugti, kad e, gavome labai daug informacijos apie tą laikotarpį nuo 2007 ir 2013 metų ir matome, kad įvairiose srityse situacija pagerėjo. Ir manau, kad tokiai nuomoniai pritars E, daugelį žmonių Vokietijoje. Ko dabar aš pageidaučiau? Norėčiau išgirsti iš jūsų, ponai ir ponas, kaip jūs vertinate pateiktą pasiūlymą. Mes žinome, kad, na, kaip ir principai yra geri, bet reikia įsigilinti į detalės. Ir kito E, sanglaudos politiko įgyvenimo metu mes norime, kad iš tiesų būtų daugiau investicijų ir piliečių gyvenimo sąlygos pagerėtų ir kad nebūtų didelių atotrukių tarp regionų. Mes girdėjome, kad e, turime šešis mėnesius nacionalinėse parlamentuose, kad galėtume įsigilinti į pateiktus pasiūlymus. Ačiū uždėmesi. Uh, Labai ačiū, ponas Ernst Hinsken yra Bundestago technologijų komiteto pirmininkas, dabar kalbės e, vietos e, valdžios e, komiteto vadovas iš Nacionalinės Vengrijos asamblėjos, kalbėtojo vardas Laslo Havis. Dėkuoju. Vengrijai sanglodos politika yra viena iš ypač svarbių politikos ryčių. Ne todėl, kad e, gauname e, labai nemažai lėšų iš e, regionės plėtros fondo, bet dėl to, kad galime vystyti mūsų ūkį. Aš Esu meras ir aš matau, kaip galime siekti pažangos, e, kurti darbo vietas. E, Vengrija užima 2 procentus ES teritorijos gyventojų yra 2,2 procento. Bet e, gauname nemažai finansavimo iš regionės plėtros fondo. Tas tie tos lėšos tarsi padidina valstybės lėšas ir mes e, galime mm, e, panaudoti kombinuotai tas lėšas. Aš esu Eger meras e, miesto, taip pat Vengrijos parlamento narys. Galiu pasakyti, kad 2700 projektų Vengrijoje yra vykdoma 38 milijardų eurų vertės. Egerio pramoninis parkas, e, universitetai dalyvauja, programuose taip pat vandens surinkimo sistemas plėtojame. Mes e, manome, kad sanglaudos politika yra Europos dalis, mums reikia pagrindo augimui, visai Europai to reikia. Galvojame apie stipresnę sanglaudos politiką kaip bendrą atsaką į naujus iššūkius ir kaip galimybę geriau įgyvendinti strategijos Europa 2020 tikslus. Mes norime, kad Europa būtų konkurencinga, mes norime būti konkurencingi globaliame pasaulyje. Visa tai yra susiję su vystomąją strategiją. Mes matome, kad sanglaudos principas tebėra aktualus. E, ir tai susiję tiesiogiai su strategija Europa 2020, nepakeičia jos. Mes turime pirmiausiai galvoti apie konkurencingumą, turime užsitikrinti nuoseklumą, vientisumą tarp valstybių narių ir dėl to sanglaudos politika tampa labai svarbi. E, bus diskutuojama dėl naujosios e, finansavimo programos bet iškyla e, viršutinių ribų problema. Jeigu pradėsime žiūrėti į naująją sanglaudos politiką, tai pamatysime, kad e, vargingiausi gali labiausiai nukentėti nuo pokyčių. Ir m, kyla klausimas dėl rezultato. Ar viskas bus pateisinama? kofinansavimas iš sąjungos pusės neturėtų būti mažesnis. Birželio 29-osios komisijos paskelbtas pasiūlymas e, kalba apie plėtrai skiriamas lėšas, regionams skiriamas lėšas, bet viską bandoma apriboti senosiomis sumomis. Ir taip, tai nebus labai gerai vargingiausiems regionams. Manau, kad regioninė sanglauda – jeigu pasižiūrėsime į. Reikia žiūrėti į tai, ką dabar turime. Ir aš manyčiau, kad e, reikia galvoti apie įvairių regionų plėtojimą, istoriškai svarbių regionų, bet ir taip pat reikia galvoti, ar tai mums užtikrins didesnį konkurencingumą. Turime pagalvoti apie struktūrinius pokyčius, kai investuojamos lėšos. Komisija yra numačiusi tam tikrų nuostatų, kurios apribos valstybių narių lankstumą. Vengrija galvoja, kad turi būti tas lankstumas, mes turime patys turėti galimybę nuspręsti, kur geriausiai panaudoti lėšas. Pavyzdžiui, PVM. Reikėtų dėl šio mokesčio taikyti lankstumo principą, nes kitaip kils problemų, ypač jeigu, kai gyvendiname projektus vietos lygmenių. E, reikia padaryti taip, kad žmonės galėtų patys nustatyti prioritetus ir uh, geriau nuspręsti, kaip viską daryti. Dabar kalbama apie tikslus, ribas, apskaitos metodus, bet tai riboja valstybių narių lankstumą. Jeigu pasižiūrėsime strategijos Europa 2020 tikslus, tai suvokime, kad regionai suvaidins esminį vaidmenį ir labai daug kas priklausys nuo atskirų regionų pajėgumo. Tačiau reikia pasakyti, jog turime užtikrinti, kad patys atskiri regionai sugebėtų, pavyzdžiui, kurti darbo vietas. Reikia skatinti sanglaudą, kad būtų kovojama su skurdu. Reikia e, skatinti mokslinius tyrimus ir plėtrą e, vertingesnės, e, tas pramonės šakas plėtoti, kurios sukuria daugiau papildomos vertės. Reikia galvoti apie tikslus. Bet kai e, valdomos lėšos, investicijos reikia turėti integruotą strategiją, kuri būtų pakankamai lanksti ir kuri leistų žmonėms tenkinti vietos poreikius. Integruota investicijų strategija yra vienintelis kelias užtikrinant geriausią lėšų panaudojimą. Aš galiu pasakyti, kad naudojant lėšas reikia visuomet atsižvelgti į vietos poreikius. Strategija Europa 2020 žiūri, tai kalbama integruotą laipsnišką prisiderinimą kaip e, kelia link tikslų. Sanglaudos politika gali būti sėkminga tik tada, jeigu ji bus e, gerai, deramai integruota. Tai yra vienintelis būdas, kuris mums leis pagerinti tikslų sėkimą. Integruoti veiksmai yra svarbus. E, taip pat lėšos labai svarbios, sanglaudos e, fond, per Sanglaus fondą reikia pasižiūrėti į funkcinius reikalavimus ir į regionius bei vietos pajėgumus. Ir tai nėra susiję su kažkokia atskira logika. Reikia viską gerai derinti priderinti prie bendrosios e, regionės plėtros idėjos. Mes patvirtinome strategiją, kuri apima dalinės strategijas, tai buvo padaryta prieš keletą metų ir tai užtikrina geresnius ryšius tarp miestų, E, šalių nacionalinių e, programų, regioninių programų, aplinkaus saugos aspekto, kultūrinių vertybių, paveldo. Reikia atsižvelgti į viską ir tikrai elementų yra labai daug. Todėl manau, kad administracinė našta e, ir pinigų paskirstimas turi būti patobulinti. kadangi nepamirškime, kokia našta tenka gavėjams ir valstybėms narėms. Veiksmingumas priklauso nuo to, kaip bus panaudotos lėšos, taigi naštos nereikia didinti. Ir reikia pagalvoti, ką pakeisti. Sanglaudos politikos įgyventinimo priemonės turi būti supaprastintos, padarytos skaidresnėmis Sprendimai turi būti primami sparčiau. Iki 2014 metų turime turėti aišku vaizdą apie ateitį. Ir e, tai leis mums ateityje panaudoti veiksmingiau lėšas ir užtikrinti e, planavimo laikotarpių e, procesą orientuotą į rezultatus. Mano nuomonė, sanglaudos politika yra sėkminga politika ir po 2013 neturėtų būti mažiau sėkminga. Aš atstovauju kaimiškai teritorijai, e, miesteliui. Ir manau, kad politikai e, bus e, protingai, pasils bus protingi, jeigu patvirtins e, naujus pasiūlymus. O toliau e, Vidi Trofenik iš Slovenijos nacionalinės asamblėjos viet, e, savivaldos komiteto pirmininkas. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponės ir ponai, gerbiami svečiai. Labadiena ir sveiki atvykę. Dėkuoju iš tai, kad man suteikėte progą pristatyti mūsų pasiūlymus, mūsų požiūrį. Slovenijos parlamento nuomonę apie sanglaudos politikos ateitį. Sanglaudos politika yra viena iš ES pamatinių politikos ryčių. Ji siunčia labai aišku signalą apie tai, kokį solidarumą E, jaučiame tarp regionų ir tai yra priemonė skirta paspartinti ES augimui. Ji turi taip pat ir pridėtinę vertę, ji spartina modernizavimą ir tvarę plėtrą. Taip pat ji aiškiai demonstruoja ES solidarumą. Mes susidurime su dideliais iššūkiais, pavyzdžiui, globalizacija, klimato kaita, e, naujų darbo vietų kūrimas. Tenka ieškoti atsakymų į visus šios klausimus ES lygiu ir be abejo laikantis biudžetinių apribojimų. Be to išgyvename ekonominę finansinę krizę. Dėl to viešieji valstybių narių finansai yra gana riboti. Todėl laisvė veikti sprendžiant šios iššūkius taip pat yra šiek tiek apribota. Esant tokioms aplinkybėms, pasiūlymas, kurį dabar esame gavę, yra labai geras. Tai bus puikus pagrindas dėryboms. Jame atsižvelgiama į nuostatas skirtas e, viešųjų finansų paskirstimui ir taip pat ten bandoma nuspręsti, kaip, e, kaip e, kovoti su dabartiniais iššūkiais. Tačiau jeigu bus apribotas ES biudžetas, tai gali sutrukdyti mums pasiekti savo tikslų, jeigu konkrečiau pasiekti ekonominio augimo ir naujų darbo vietų kūrimo. Dėl to kita e, finansinė perspektyva, tas finansinis programavimo laikotarpis turi būti parengtas labai atidžiai. Ir būtų labai gerai paskatinti ekonomiką iš naujo. Tai reikia daryti tiek ES lygių, tiek regioninių lygių. Reikia numatyti finansinės priemonės, kurios galėtų padidinti konkurencingumą ir kurti naujas darbo vietas. Todėl yra labai svarbu, kad sanglaudos politika e, daugiametėje finansinėje perspektyvoje liktų vienas iš pagrindinių e, instrumentų numatytų Europą 2020 strategijai įgyvendinti. E, sanglaudos politikai turi būti išlaikyta ES biudžeto dalis tai turi būti padaryta ne vien dėl to, kad čia yra kalbama apie investiciją ir investicijas ir augimą, bet ir dėl to, kad jau yra akivaizdu, kad sanglaudos politika yra viena iš sėkmingiausių ES politikos ryčių. Ji skatina taip pat ir vietos ir regionų valdžias prisidėti. Ir regionų valdžios be abejo šią politikos rytį e, palaiko. Tačiau turime suprasti, kad ribotas ES biudžetas nebus pakankamas net pačiu optimistiškiausiu scenariumi, ypač naujosios ES valstybėse narėse. Todėl visi turime laikytis gana ambicingo požiūrio. Sanklaudos politika galėtų mobilizuoti jai skirtas lėšas ir jas panaudoti kaip galima efektyviau, kadangi tai yra viena iš pagrindinių ES politikos ryčių, stiprinanti mūsų tarpusavę bendradarbiavimą. Be abejo, dauguma lėšų turi būti skirta mažiausiai išsivyšusiems regionams, tokiu būdu pademonstruosime solidarumą ir e, sumažinsime skirtumus ES. Nors sanglaudos politika turi būti įgyvendinama visose ES regionuose, nes tik tokiu būdu sustiprinsime visos ES konkurencingumą ir atliepsime kiekvieno regiono poreikiams. Labai svarbu, kad įgyvendinant sanglaudos politiką regionai nepatirtų labai didelių e, finansavimo pokyčių. Mes visi išgyvename finansinę krizę ir dėl to bet kokie drastiški finansinės paramos pakeitimai turėtų labai didelės e, pasiekmes regionams. Ir dėl to galėtų nukentėti regionų plėtros potencialas ir taip pat dabartinės finansavimo įvairių programų finansavimo galimybės. Dėl to reikėtų numatyti pereinamojo laikotarpio mechanizmus, kurie galėtų regionams padėti palaipsniui mažinti gaunamą finansinę paramą tiems regionams, kurie gavo daugiausia paramos nuo 2002 iki 2007 metų ir e, kad tie regionai, kurių mm, E, finansavimas turėtų būti pakeistas beveik per pusę, e, šios pokyčius išgyventų palaipsniui. 10 milijardų eurų paskirimas Connecting Europe priemoniai nėra labai mums priimtinas. Suprantame, kad tos lėšos yra skirtos kovoti su dabar iškylančiais sunkumais, bet aš manau, kad būtų paprasčiau spręsti esamas problemas centralizuotai, o ne paskyrus daug lėšų vienai priemoniai. Aš manau, kad reikėtų palikti tuos 10 milijardų bendrame sanglaudos politikos biudžete. Ir numatyti aiškius kriterijus, pagal kuriuos skir bus skiriamas finansavimas. Tam be abejo reikės glaudaus dialogo tarp valstybių narių ir Europos komisijos, kai bus išskiriami prioritetai. Dar viena prioritetinė sritis galėtų būti teritorinio bendradarbiavimo programos. Tai yra puikiai priemonė skirta apsikeisti gerąją praktiką ES lygių ir taip pat e, tinkamai panaudoti investicijas ir skatinti bendradarbiavimą tarptų regionų, tarp kurių bendradarbiavimas kitomis sąlygomis galbūt nevyktų. Todėl Aš manau, kad reikia stiprinti tarptautinio bendradarbiavimo programas. Jos mūsų regionų plėtrai yra labai svarbios, ypač jos svarbios labiausiai nutolusiems ir e, vargingiausiams regionams. Tokiu būdu galėtume padidinti stabilumą Europoje. Sanklaudos politika be abejo turėtų atnešti realių rezultatų. Tik tai taip politikos rytis gali būti laikoma efektyve. Todėl saligiškumo principas čia yra sveikintinas. Pagal Europo 2020 strategijos įsipareigojimus ir kitų uh, instrumentų įsipareigojimus valstybės narės numato įgyvendinti nacionalinės programas. Aš manau, kad tai yra puikus dalykas, kadangi tos programos kuria naujas darbo vietas. Jos tokiu būdu yra sukūriamos struktūrinės uh, sąlygos ir prielaidos e, gaunamoms lėšoms įsisavinti veiksmingai. Ir jeigu tokios sąlygos nėra atitinkamos, e, nemanau, kad reikėtų numatyti labai griežtų sankcijų, nes e, tai netgi prieštarauja, galima sakyti, demokratijos principui ir rezultatų gerų neatneša. Tiesa, kad išgyvename skolų krizę ir sanglaudos fondo lėšos turi būti panaudojamos kartu su pastangomis e, didinti valstybės e, lėšas, bet kartu jos turi būti skirtos panaudoti, e, skirtos tam, kad būtų didinamas valstybės ekonomikos augimas ir kuriamos naujos darbo vietos valstybėms narėms tos lėšos turi būti skiriamos tada, kai jų labiausiai reikia. Todėl svarbiausia numatyti tris sąlygas tokiams lėšoms gauti. Pagal Europos komisiją šios sąlygos būtų numatytos atsižvelgiant į tai, kur jų labiausiai reikia. Tokiu būdu kiekviena valstybė narė turėtų pergalvoti, e, kur jai labiausiai reikia papildomų lėšų. Bet noriu pabrėžti, kad reikėtų e, neapsunkinti sanglaudos politikos įvairiausiamis smulkiomis e, nuostatomis, nes tokiu būdu sanglaudos politiką įgyvendinti būtų sudėtingiau, o juk sanglaudos politika turi būti e, naudinga regionams, taip pat įvairioms nevyriausybinėms organizacijoms taisyklės turi būti aiškios, paprastos ir visiems suprantamos. Yra labai svarbu, kad sanglaudos politikos taisyklės ir nuostatos būtų supaprastinamos, tačiau taip pat turime suvienodinti ir teisinį pagrindą skirtą finansiniams, finansų priežiūro, priežiūrai. Todėl aktyviai turėtų dalyvauti uh, kontrolės institucijos valstybėse narėse, kadangi turime sukurti naujovišką praktiką, kuri būtų orientuota į rezultatus. Kalbant apie sanglaudos politiką, labai svarbu nusistatyti teminius prioritetus, tačiau turime būti lankstus, kalbėdami apie tų prioritetų įgyvendinimą. Ir noriu pabrėžti, kad yra labai svarbu e, renkti jungtinius e, viešosius pirkimus ir taikyti N plus 2 E, principą. Valstybių narių regionai ir pačios valstybės narės dabar nėra susitelkusios į rezultatus. Todėl reikėtų pergalvoti e, paramos koncepciją ir sampratą. Čia galime atsižvelgti ir į kitas politikos kryptis, pavyzdžiui, regionų plėtros politiką. Taip pat e, subsidarumo principą yra parengti ir par, parengtos ir partnerysčių sutartys. Jomis reikėtų pasiremti, jos galėtų padėti e, strateginėme planavime. Taip sustiprintume sinergiją ir nuoseklumą tarp įvairių politikos sričių. Bet reikėtų būti atidiems, kad tokie nauji dokumentai nepadidintų administracinės naštos. Sanglaudos politikos sėkmiai viena iš svarbiausių prielaidų po 2013 metų yra laiku pabaigtos dėrybos dėl būsimos finansinės perspektyvos. Tai bus vienas iš mūsų prioritetų per ateinančius pusantrų metų ir esu tikras, kad nacionaliniai parlamentai ir Europos parlamentas galėtų čia atlikti labai svarbų vaidmenį. Dėkui. Thank you, uh, very much, uh, Mr. Ačiū. O dabar e, kiekvienam kalbėtojui bus skirta mažiau laiko pasisakyti. Ir dabar jau e, matau, kad žodžio prašo 15 kalbėtojų. Kiekvienam iš jų galima suteikti po 4-5 minutės, nebent e, padidėtų norinčių pasisakyti skaičius ir tada reikėtų pasisakymo laiką riboti. Dabar aš norėčiau suteikti žodį ponui Stavrakakis iš Europos parlamento, prašome. Gerbiami kolegos, gerbiami nacionalinių parlamentų atstovai, na, iš tiesų šiandien yra puikiai galimybė e, imtis veiksmų, E, sanglaudos politikos rytyje ir užtikrinti, kad šiai politikai būtų užtikrintas pakankamas ilgalaikis finansavimas. Sveikiname komisijos pateiktus pasiūlymus, nes tai E, dera ir su Europos parlamento pozicija šios politikos atžvilgių. Pavyzdžiui, kad reikia remti visus regionus, kad reikia sukurti pereinamųjų regionų kategoriją, kad reikia stiprinti programų e, efektyvumą, supaprastinti taikomas taisyklės ir užtikrinti e, audito veiklą. Bet norėčiau sugrįžti prie tų dalykų, dėl kurių mes su komisija ne, nesutarėme. Aišku, auditų e, sistemą reikia stiprinti, politiką reikia orientuoti į rezultatus. Bet e, vyko konsultacijos e, su suinteresuotais asmenimis ir dauguma žmonių pasisako prieš tam tikras taisyklės, kurių negalima patikrinti, ar jos tinkamai gyvendinamos ar ne norėčiau e, Jums priminti atitinkamą komisijos dokumentą, kuriame kalbama apie, e, tai yra penktąją sanglaudos politikos įvertinimo ataskaitą. Be to negalima e, vertinti regionų pagal tam tikrus rodiklius, kurių praktiškai įgyvendinti negalime. Ir mes Europos parlamente pasipriešiname toms sąlygoms, kurios visiškai nėra susijusios su e, sanglaudos politika. Aš e, matau, kad šiandien Europos komisija yra pateikusi labai įdomių pasiūlymų. Ir norėčiau užduoti klausimą, kaip buvo parengtas šiandienos komisijos pasiūlymas, e, kuriame finansavimas yra siekiam, siejamas su kiekvienos šalies makroekonominė situacija. Europos parlamentas yra pasirenkęs dėti visas pastangas, kad Europos komisijos pasiūlymas patobulėtų ir kad šis pasiūlymas taptų rimtų pagrindų kad e, iš tiesų kiekvienas regionas galėtų vystytis visoje Europos Sąjungoje. Pirmininkė, Kiekvienam kalbėtojui sakiau, kad yra skiriama po 4-5 minutės, bet dėja e, kalbėjimo laiką reikės trumpinti iki 3-3,5 minučių. Dabar norėčiau suteikti žodį Johanai Vos iš Vokietijos, prašome. Ačiū. Kalbėsiu trumpai. ES šiandien susiduria su įvairiais iššūkiais. Ir šiuo atžvilgiu norėčiau pritarti EPP frakcijai, e, jos pasiūlymams, kaip įvairios problemos e, turėtų būti sprendžiamos. Aišku, kaip sako prioritete, komisija reikėtų numatyti prioritetus ir juos jėti su Europos 20 metų strategija. Komisija įvardina visą eilę prioritetų ir e, sako, e, kad kiek lėšų iš sanglaudos politikos fondo bus e, šiems prioritetams e, skirta. Bet čia išvelgiu problemų, nes e, kai kuriuose regionuose jie nedalyvauja rengiant, rengiant tuos veiksmų planus. ir dėl tos priežasties neatsižvelgiama į jų nuomonę. E, žuvininkystė, žemės ūkis, e, matome, kad jie yra įtraukti į tą integruotą požiūrį ir toks dalykas yra sveikintinas. Bet jeigu mes pažvelgsime į Europos 2020 strategiją ir e, regionų plėtros politikos prioritetus, tai dėja numatyti sanglaudos politikos tikslai mūsų netenkina. Komisija e, reikalauja, kad kai kur valstybėse narėse būtų gyvendintos reformos, kad būtų surasti e, investavimo partneriai. Ir į šitą procesą turi būti įtraukti regionai. Bet e, na, komisija reikaladama tokių dalykų pamiršta regionus, kad e, skiriant lėšas iš e, Sanglaudos fondo siekiame sumažinti atotrukius tarp skirtingų regionų. O na, visame šiame procese atrodo, kad regionų valdžios institucijos kaip ir nėra įtrauktos. Taigi tai nėra gerai. Ačiū from uh, European Parliament, Madame Mazzoni. Dabar ponia Matsoni iš Europos parlamento. Dėkuoju, pirmininkė. Norėčiau uh, pasveikinti tai, kad uh, labai laiku yra organizuojamos diskusijos dėl naujosios anglodos politikos. Sveikinu ir tai, ką pasakė Lenkijos, kaip pirmininkaujančių šalies atstovė, kokia yra E, pirmininkaujančio šalies programa. E, sveikinu tai, kas buvo pasakyta, tikiuosi, kad e, viskas bus įgyvendinta laiku ir nepasikartos ankstesnės situacijos. Norėčiau padėkoti komisarui An už tai, kad pristatė E, komisijos pateiktą pasiūlymą, na, mes jo sulaukime tik tai prieš, keletos, prieš, keleto, prieš keletą valandų. Todėl reikės laiko, kad mes galėtumėm įsigilinti visą tą pasiūlymą. Bet kol kas preliminarios pastabos, trumpos pastabos. Aš manau apskritai, kad pateiktas pasiūlymas e, dera su Europos parlamento reikalavimais, e, bent jau kalbant apie strateginius tikslus, tai yra e, kaip turėtų būti įgyvendinta ta sanglaudos politika, siejant ją su Europos 2020 strategijos strategija. Bet vis dėlto e, į Europos parlamento pagėdavimus e, ne visada buvo atsižvelgta, kalbant apie e, konkrečius pasiūlymus, kurie buvo įtvirtinti įvairiose rezoliucijose. Pavyzdžiui, kalbant apie tai, kad visą politiką reikėtų orientuoti į rezultatus. E, kad reikėtų paprastinti taisyklę, supaprastinti visas procedūras, nes e, kontrolės e, skaičių didinamas ne visada e, užtikrina, kad bus laikomasi gerai atskirų tiks, taisyklių. E, Be to neturėtume pamiršti, kad ES plečiasi dabar ją e, sudaro 27 e, šalis, todėl e, tai sąlygos, e, pagal kurias e, yra skiriamos įvairios lėšos, neturėtų būti pernelyg griežtos. Ir turi būti numatytas tam tikras lankstumas, kad būtų galima atsižvelgti į kiekvienos valstybės e, situaciją. E, Be to, na, reikėtų daugiau atkreipti dėmesį į e, teritorijas, kuriuose e, kurio yra dėl tam tikrų gamtinių sąlygų praščiau laikosi. Apie tai jau kalbėjo kai kurie kolegos. Dar keletą žodžių apie tai, e, apie teritorinę dimensiją naujoje strategijoje. Ypač matome, kad daug dėmesio skiriama miestams. Ir tai, kad reikalinga mažinti atotrukį tarp miestų ir kaimų. Tai yra sveikintinas dalykas. Sveikintina tai, kad atsižvelgta į tokį dalyką, kad e, nepamirštami ir mažų ir vidutinių įmonių atstovai. Deja, nelabai suprantu, kaip jie realiai galėtų gauti naudos įgyvendinant tą sanglaudos politiką. Na, kas daugiausiai mūsų, mūsų neramina, E, tai visų pirma, e, tas, sąly, tas sąlygiškumas, e, tos keturios sąlygos, kurios numatytos komisijos pasiūlyme ir tos sąlygos turėtų būti patenkintos egzante principu. Aišku, aš manau, kad lyginant su ankstesniu variantu, dabar komisijos pasiūlymas yra geresnis, nes leidžia mm, pritaikęs tą e, sąlygų principą geriau parengti veiksmų planus, bet tas egzantė sąlygiškumas turėtų būti geriau apibrieštas. Vis dėlto dėl struktūrinių sąlygų aš nenorėčiau e, pritarti, nes visa tai siejasi su atskirų šalių e, planais. Ir veiksmų planams parengti reikia E, laiko atsižvelgianti tai, kokie yra ilgalaikiai sanglaudos politikos tikslai. Aš laikausi nuomonės, kad Reikia numatyti e, sąlygas, bet e, tos sąlygos turi būti lankščios, o e, sanglaudos politikos kontekste mes turime skatinti ekonominį augimą, bet to ekonominio augimo nebus, jeigu mes mažinsime Euro, ES šalių biudžetų išlaidas. Taigi Mm, negalima tiesiog e, pasiekti e, sanglodos politikos tikslų, neskiriant lėšų arba mažinant finansavimą. Dar kitas dalykas - perinamieji regionai, nauja kategorija. Aš laikausi nuomonės, kad e, na, vis dėlto e, Vakar mes išklausėme pranešimą apie tai, kad atsiras tokie nauji perinami laiko e, regionai, bet iš tiesų tai neduos naudos ES ir tai nedėra e, su sanglaudos politikos dvasia. Mes esame gavę informacijos, pagal kurią galime sakyti, kad 62 milijonai ES piliečių iš tiesų galėtų e, turėti naudos, jeigu atsiras tokie pereinamieji e, regionai. Bet e, turbūt e, žala tokių, tokios naujos kategorijos atsiradimo bus dar didesnė. Ir dėl to sakau, kad e, visa tai e, nedėra su Europos parlamento pozicija. Dėl tų perinamųjų regionų atsiradimo. Na, dar paskutinis dalykas norėčiau gauti papildomos informacijos apie komisijos pasiūlymą dėl sanglaudos fondo, dėl pasikeitusių taisyklių, bet kol kas neaišku, kas atsitiks pasikeitus toms taisyklėms, kaip tos lėšos pagal naujas taisyklės iš sanglaudos fondo bus e, išmokamos. Pavyzdžiui, kaip bus E, da, elgiamasi su tuo CEF, tai yra Connecting Europe e, priemonė. Taigi tie būtų ačiū. Like ask... Dėkuoju, tikrai prašau kalbėti neilgiau kaip tris minutės, nes e, vis ilgėja sąrašas, o dabar Andžela Gereko. Ačiū pirmininkė. Iš tiesų kalbame apie itin aktualius dalykus ir e, žinome, kad e, vienas iš daugiametės finansinės perspektyvos ramščių turėtų tapti regionų vystimasis. Aš esu kilusi iš Graikijos ir norėčiau pabrėžti, kad mums labai svarbu, kad būtų teikiama parama e, labiausiai nutolusiems regionams, pavyzdžiui, e, saloms, nes e, dėl geografinių priežasčių, tarkim, salos yra mažiau pasiekiamos. Ir dėl tos priežasties mums svarbu labai akcentuoti transporto ir komunikacijos aspektus sanglaudos politikos rytyje. Ir tokie dalykai turėtų būti prioritetiniai. Dabar, kalbant apie salas, tai turėtų būti patvirtinta horizontali politika, bei turi būti mm, patvirtintas bendras sprendimas. Dėl ko? Todėl, kad salos tai ne vien tik tai Graikijos problema, bet ir vis, daugelio ES e, valstybių narių problema. Komisija e, pateikė savo pasiūlymą neformaliame užsienio Europos reikalų ministrų sutikime 28-29 Liepos dienomis ir pasakė, kad nori sukurti infrastruktūrai skirtą fondą, tai yra Connecting Europe priemonę. Bet e, mūsų nuomonė, kad toks e, fondas taps naujų teminių fondų, iš kurio bus e, finansuojami projektai susiję su TNT arba TNE. O mm, ir iš tokio fondo nebus finansuojamos, pavyzdžiui, salos, jos negalės gauti lėšų. Dabar kalbant apie tuos perinamusius regionus, kurie bus E, ta kategorija bus sukurta atsižvelgiant į regiono BVP nuo e, lyginant su ES BVP. Turiu pasakyti, kad man atrodo, kad į šią perinamųjų regionų kategoriją turėtų patekti e, tokie regionai kaip kalnuotos vietovės arba salos. Na, o galiausiai, kalbant apie procedūras, tai jos turėtų būti supaprastintos ir tai turėtų tapti naujos programos tikslu. Nes nieks neprieštarauja, kad visos procedūros yra pernelyg biurokratiškos, trūksta efektyvumo. Suprantu, kad sprendimas lengvas nebus, bet šiandieną pats laikas pradėti diskusijas e, šiais klausimais. Ačiū. Uh, Dėkoju. Uh, Karimandel iš Europos parlamento. Labai ačiū pirmininkė, komisarė. E, norėčiau e, pakalbėti apie tai, ką jūs pristatėte mums šiandieną. E, pavyzdinė miestų iniciatyva, kurią turime iš ankstesnio laikotarpio, turi mums padėti integruoti priemeščių teritorijas, užtikrinti sinergiją tarp Europos socialinio fondo ir Europos regionės plėtros fondo. Ir tai gali būti naudinga e, miestų gyventojams. Aš nežinau, ar tai atsispindės iš tikrųjų finansavimo planuose. Kalbu apie tuos du minėtus fondus ir apie tai, kaip bus ateitie lyginant su dabartinė pozicija. E, visuomet man labai patinka, kai kalbama apie taupo energijos išteklių naudojimą. Manau, kad numatyti specialiai lėšas taupiam energijos vartojimui regionės plėtros fonde yra gera galimybė. Tai yra galimybė daugiau dėmesio e, kreipti į socialinį būstą, e, panaikinti socialinį aplinkosaugos neteisingumą, neteisybę, nes e, miestuose, kur gyvena, rajonuose miestų, kur gyvena skurdus gyventojai, ten yra daug problemų. Reikia spręsti. Dabar Konrad Stein iš Austrijos. Dėkoju, pirmininkė. Komisarė, mes, Austrai, labai džiaugiamės komisijos nario primais. Dėl plėtros strategijos Ir manome, kad tai turėtų užtikrinti didesnį veiksmingumą, taip pat geresnės vystimosi galimybės, num, strategija dėl vystimosi buvo pateikta atsižvelgiant į įvairius skirtingus aspektus ir dėl to manome, kad dirbsime veiksmingiau negu kad anksčiau. Ypač norėčiau pabrėžti tai, kas buvo jau anksčiau pasakyta. Konkurencija, konkurencingumas tarp e, parama gaunančių ir negaunančių regionų yra klausimas, į kurį reikia labai atidžiai pasižiūrėti. Taip pat manome, kad reikia atkreipti ypatingą dėmesį tai. Mes visi Džiaugiamės tuo, kad mažoms ir vidutinėms įmonėms bus konkreti pagalba numatyta. Praeitie matėme, kad regionės plėtros fondas yra labai svarbi priemonė ekonomikos plėtotėjai. sanglaudos politika regionės plėtros fondas e, turėtų daugiau dėmesio iš tikrųjų skirti mažoms ir vidutinėms įmonėms. Nes būtent tame sektoriuje sukūriama daugiausiai darbo vietų. E, tai didžiulis potencialas, kurį reikia plėtoti. Matome, kokia yra problema su atlyginimais dabar – E, socialinių kvotų klausimas aktualus. Energetikos ir kitų išteklių, e, prieiga prie tų išteklių, kainos, ne visuomet tie dalykai yra garantuoti. Moksliniai tyrimai, inovacijos, aukštasis mokslas taip pat yra tie ištekliai, kurie, kuriuos reikia plėtoti Ir tai turėtų būti svarbu sanglaudos politikoje. Ir dar kartą noriu pasidžiaugti pasiūlymais. E, matau, kad e, optimistų grupė vis plečiasi. O dabar e, Marija Rigona Perės iš Europos parlamento. Labai ačiū pirmininkė, komisarė. Mano frakcijos poziciją jau pristatė ponas Mavrokakis apie makroekonominę politiką, gyvenimo politiką. Aš noriu, kaip ir jūs, pirmininkė, pasakyti, kad ma, mes labai džiaugiamės tais e, dalykais, kurie turėtų įnešti daugiau stabilumo, tai kurtų daugiau augimo ir darbo vietų. Aš e, norėčiau paminėti tris dalykus. E, Pirmasis susijęs su šio ryto naujienomis e, Ispanijos spaudoje. Kalbama apie neiškumą piliečių akise. Sakoma, kad komisija ketina sustabdyti regioninę paramą šalims, kurios turi didelį deficitą. Noriu paklausti, ar taip iš tikrųjų ir yra, ar ketinate e, uh, išaldyti uh, e, pagalbą iš regionių fondų. Antras E, klausimas susijęs su tarpinių regionų kategorija. Gal galėtumėte išsamei paaiškinti, kaip jūs e, nusprendžiate, kokie regionai bus priskirti tarpiniams regionams ir kiek lėšų bus skirta tiems regionams, kurie nebegaus konvergencijos pagalbos. O trečias klausimas susijęs su konkrečia priemonė - veiksmingumo rezervas. Tai yra optimalaus išteklių panaudojimo tarsi priemonė. Praeitie toks veiksmingumo rezervas buvo labai neveiksmingas, nes daug biurokratijos pernelyg buvo. Ar jūs iš tikrųjų ketinate išlaikyti? Mes turime galvoti apie pozityves paskatas ir ar jūs manote, kad iš tikrųjų tas rezervas bus naudingas? Francis Percha iš Austrijos Bundesrato. Komisarė, ponės ir ponai. E, Konradas Štainas jau pristatė, e, Štaineris pristatė Austrijos poziciją. Mūsų e, požiūris į komisijos pasiūlymą yra pozityvus. Ir kaip, kaip kai kurie nacionalinių parlamentų atstovai galime, e, kalb, galime kalbėti apie fiskalinį ryšį su šia politika. Europos politika niekuomet nepakeis nacionalinės politikos. Mes galime tik galvoti apie sąveiką tam, kad užtikrintume e, stabilumą ir biudžeto drausmę valstybėse narėse. Esame taip pat atviri inovacijoms bendro finansavimo kontekste Ir e, kartais regionai atsiduria ne dėl savo kaltės nepalankioje padėtyje. E, siekim pateikti pasiūlymai sumažinti kofinansavimo normas ribotam laikui, kad regionai galėtų gauti finansavimą ir tai būtų teisinga. 14-20 e, metams E, mums e, nori, norisi užsitikrinti didesnį skaidrumą ir mes nenorime, kad būtų kokiu nors priemonių numatyta už finansavimo struktūros, kad nebūtų apeinamos finansinės taisyklės. Dabar Ramona Manesku iš Europos parlamento. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau padėkoti komisarui už pateiktą pasiūlymą. Alde frakcija teigiamai vertina tai, kad reikėtų e, supaprastinti taisyklę, supaprastinti apskritai fondų administravimą. Toks dalykas yra sveikintinas. Taip pat e, sveikiname tai, kad turėtų būti e, daugiau remiamas konkurencingumas, nedarbo mažinimas, turi būti labiau remiamos mažos ir vidutinės įmonės. Taip pat pasisakome už tą 5 procentų e, lėšų rezervą. E, mes, kaip Aldės frakcija, pageidavome, kad tas rezervas galėtų būti dar didesnis. Dabar, kalbant apie e, komisijos pateiktą pasiūlymą, suprantame, kad valstybės narės nacionaliniu lygmeniu galės numatyti papildomas taisyklės be tų ES lygmenių egzistuojančių taisyklių. Bet gali pasikartoti tokia situacija, kad kai kuriuose šalyse e, paraiškų skaičius mažėja, todėl kad E, na, per, pernelyg yra daug tų taisyklių. Dėl šios priežasties reikia paprastinti taisyklės, nes tai būtų naudinga galutiniam paramos e, remėjui. Komisijos pasiūlyme yra rašoma, kad e, valstybės narės galėtų sumažinti kompetitingų institucijų skaičių, kurios administruoja e, fondus. Norėčiau sužinoti, ar prieš priimdamos tokį sprendimą valstybės narės turėtų informuoti komisiją, o galbūt prieš tai turėtų būti atlikta analizė, ar iš tiesų verta sumažinti tų kompetitingų institucijų, kurios administruoja fondų lėšas skaičių. Be to, mes sveikiname, kad reikėtų numatyti tą mm, lygiškumo principą, siekti, sieti jį su makroekonomikos situacija. Bet vis dėlto norėčiau mm, gauti daugiau informacijos, kaip bus laikomasi to lygiškumo principo praktikoje. Dar vienas dalykas. Mes visada sakėme, kad vietos ir regioninės valdžios institucijos yra labai svarbios visame šiame procese, bet jos atrodo yra pamirštos komisijos pasiūlyme, nes vis dėlto nuo šių struktūrų labai daug kas priklauso įgyvendinant sėkmingai sanglodos politiką, nes būtent tos valdžios institucijos yra atsakingos už efektyvų sanglodos politikos įgyvendinimą kaip ir su tuo susijusiu ES priemonių gyvendinimą. Dar prie, equation savoka. Tai yra e, paraiškos teikėjai galės pateikti paraiškas elektroniniu būdu. Dab, dar vienas dalykas, norėčiau sužinoti, ar egzistuoja koks nors kalendorius, datos, E, per, e, tai yra iki kurio laiko Europos e, šalis turėtų sukurti tą visą informacinę technologinę sistemą. Ji turėtų pradėti funkcionuoti 2014 metais, nes būtent nuo to viskas ir priklausys, kaip veiks tas e-cohesion projektas. Ačiū. Dabar Italijos senato Respublikos atstovas. Ačiū pirmininkė. Aišku, mes pritarėme e, tiems tikslams, kad reikalingas e, supaprastinimas, kad reikia efektyvesnės anglodos politikos. Mes taip pat e, pritarėme tam, kad reikia skatinti augimą, taip pat didinti užimtumą. Na, aišku, augimą užtikrina rinkos subjektai, įmonės, konkrečiai mažos ir vidinės įmonės. įmonės Italijoje mažos ir vidutinės įmonės sudaro 80 procentų. Jos investuoja 70 procentų visos, in, visų investicijų ir sukuria 70 procentų pridėtinės vertės. Kadangi jau kalbame apie mažų ir vidutinių įmonių konkurencingumą, reikėtų galvoti, kaip reikėtų spręsti prieigos prie kredito klausimą. Nes šiandieną vis dar daug mažų ir vidutinių įmonių turi e, problemų gaunant kreditą ir dėl to augimui kyla kliučių. Taigi, galbūt reikėtų imtis kažkokių paprastų priemonių. Sanglaudos e, fondas e, lėšas e, būtų galima panaudoti, suteikiant garantą bankams, kai mažos ir nes įmonės kreipiasi ir prašo paskolos. Na, aišku, na, reikėtų įvertinti, ar e, toks dalykas pasiteisintų. Bankai, aišku, reikia, bankai turėtų į, įvertinti, ar e, siūlomas e, projektas atsipirks ar ne. O jeigu ne, tada vis dėlto tos e, bus garantas, kad bankas vis dėlto galės e, susigražinti suteiktą paskolą. Dar dėl jaunimo užimtumo. Norėtumėm sužinoti vėlgi, gal būtų galima, e, tarkim, numatyti tokias priemonės kaip e, mokesčių netaikymas įmonėms, jeigu jos, pavyzdžiui, priema e, jaunuolius į darbą. Ačiū. Atsiprašau. Dėkui Europos parlamento nariai. Ačiū labai. Manau, kad mes čia visi esame saglaudos draugai. Tokia draugiška atmosfera. Man įdomu ar tokia atmosfera vyrauja aštuoniuose valstybėse narėse, ar tik juose yra sakoma, kad padėkime vargingesniems regionams. Manau, kad reikėtų turbūt e, kažką daugiau nuveikti nacionaliniu lygiu. Reikėtų daugiau diskusijų nacionaliniuose, nacionaliniuose parlamentuose, nes mums visiems reikia vieniems kitų tam, kad e, susitartume, ar mums reikia makrosaligiškumo principo ar ne, jeigu taip, kaip jį praktiškai gyvendinti. Kadangi negalima sujungti to, kas tarpusavėje visiškai nedėra, jeigu, tarkime, nacionalinės politikos kryptis visiškai nedėra su sanglaudos politika, kaip jas galėtume suderinti. Uh, arba nacionalinių partnerysčių sutartys, jeigu jos visiškai nedėra su sanglaudos politika. Taip pat. Nes e, jeigu taip yra, tuomet iš tiesų atrodo, kad sanglaudos politika yra primetama iš viršaus, bet iš tiesų tai yra iš keleto ramščių susidedanti politikos rytis ir mums visiems vieniems kitų reikia. Džiaugiausi tuo, ką sakė komisijos narys, jis parodė labai daug drąsos, rengdamas e, naująją sanglaudos politiką, kuri apima visą Europą, taikydamas e, platesnį požiūrį. Net nebejoju, kad Europos komisijai prireikė nemažai laiko. Prieš dviejus metus buvo labai daug kalbama apie tai, kad reikia lėšų energetikai, vandens klausimams, klimato klausimams ir kad tų lėšų trūksta, o dabar bandoma jų ieškoti. Tai yra puikus būdas įgyvendinti Europos darbo tvarkę besikeičiančiame pasaulyje. Iš pradžių manėme, kad tinka bet kokie pasiūlymai. Dabargi žvelgiame realiau, vertiname kiekvieno pasiūlymo pridėtinę vertę ilgalaikėje perspektyvoje. Man tai patinka. Tokia ir yra Europa 2020 darbo atvarkė kad ją arba gyvendiname iki galo, arba net nepradedame gyvendinti. Tam yra numatyti ir ekonominės valdysenos principai ir kiti, kitos iniciatyvos. Ir jeigu bus įgyvendinta ši darbo tvarkė, tai reikš, kad įgyvendinimo procese turėsime susėsti ir kalbėtis apie tai, kaip vyksta valdymas, ką reiškia bendradarbiavimas ir koordinavimas. Taip pat noriu pritarti anksčiau kalbėjusiam kolegai iš Italijos Senato. Kai kalbame apie jaunimą, apie jų užimtumą, reikia ieškoti sprendimų. Tokiu būdu galėtume atgaivinti anksčiau buvusias iniciatyvas ir pastangas. Ir dar vienas pastebėjimas. Šį rytą komisija balsavo dėl kaiminystės fondų lėšų. Tai yra lėšos skirtos toms valstybėms, kurios dar nėra ES narės, bet tokiomis turėtų tapti. Iš tiesų, mūsų išorės politika yra taip pat svarbi politikos rytis, kur reikia labai daug bendradarbiavimo. Ir čia puikiai matosi, kad investuojamos lėšos po to sėkmingai sugrįžta. Ta pati galime pasakyti apie pinigus skirtus Ukrainai. Deja, ten daug lėšų buvo prarasta dėl administracinių Mm, kliučių. Buvo keletas klausimų ir pastabų komisarų, tai norėtume išgirsti jūsų reakcijas. Dėkoju, Danuta. Aš kalbėsiu gimtają kalbą. Tiesiog, kad galėčiau išnaudoti ir tokią galimybę. Džiaugiuosi, kad girdėjome ne tik tai palaikomų žodžius, bet ir kritiko buvo išsakyta, kadangi diskusijų ir konsultacijų procesas dar tik tai prasideda. Nesakinėsiu kiekvieną klausimą atskirai, kadangi labai ilgai užtrukčiau. Kai kuriuose pasisakymuose išgirdau šiokių tokių nesusipratimų. Kai kuriuose pasisakymuose buvo kalbama apie projektą, kuris yra negalutinis projektas. Taip jau būna dabar, kai yra parengiamas pirmas, antras, trečias projektas, 25 projektas ir jie visi yra išplatinami ir pasie, jie pasiekia tos žmonės, kurie galbūt neturėtų tų projektų skaityti, tada ir atsiranda tokie nesusipratimai. Ir taip pat PVM klausimas, e, manau, buvo ne visai tikslus. Vengrijos kolegos apie tai kalbėjo, tad aš čia galėčiau tik tai paraginti jūs paskaityti galutinį projektą, kai jis bus parengtas. Tai yra tas projektas, kurį šiandieną e, parengėme. nes PVM yra išskaitomas, todėl nereikia lėšų e, jam padengti. Taip pat atsidūriau šiek tiek keistoje situacijoje dabar. Maždaug prieš mėnesį pažadėjau vykti į konferenciją Prancūzijos pietvakariuose. Įsipareigojau ten vykti dar nežinodamas, kad tuo metu viešinsime šį dokumentą. Bet. E, tačiau vietoj manęs nuvyko Peter Berkovic. Jis bus, atsiprašau, čia, e, užims mano vietą, o aš turiu išvykti. Kalbame apie tokią politikos sritį, kuri kelia labai daug susidomėjimo. Ir atsižvelgiant į tai, kiek daug susidomėjimo buvo išreikšta biudžetu ir kiek daug sričių nori ES lėšų, ne visada yra lengva biudžetą paskirstyti taip, kad visi būtų patenkinti. Taip pat noriu pasakyti, kad mūsų interneto svetainėje yra skelbiamos dokumentų versijos tokios, kokios yra patvirtintos. Taigi raginu visus uh, apsilankyti tenai ir peržiūrėti tos dokumentus. Ir taip pat uh, mano personalas jums mielai padės. Mes uh, mielai jums suteiksime informacijos nes šis klausimas, makroekonominis salgiškumas jau buvo aptariamas daug kartų. Ir noriu dar priminti, kad komisijoje mes vis tik tai siekiame bendro sutarimo, o be to per pastarosius mėnesius įvyko įvairių dalykų, kuriuos teko mums reaguoti. Dėl to, manau, jeigu pažiūrėsite, į pasiūlymo galutinį variantą, jums taps viskas aiškiau. Dažnai atrodo, kad viskas čia labai sudėtinga, bet dažnai tai būna, kalbant apie sanklaudos politiką ir ypač apie makroekonominį sąlygiškumą. Bet ši priemonė yra paskutinė priemonė, kraštutinė priemonė, kuri yra taikoma tada, kai visos kitos priemonės jau yra išnaudotos ir nebuvo veiksmingos. Dėl Graikijos galiu patikinti kolegas iš Graikijos, kad e, net nekyla klausimų dėl to, ar dabar bus taikomo, taikomas makroekonominis lygiškumas, kadangi kai yra valstybė, kuri atsiduria sudėtingoje ekonominėje padėtyje, yra teikiami pasiūlymai, jie yra aptariami ir tie pasiūlymai būna labai tikslingi dar labai konkretus. Ir valstybė narė, jeigu jis sutinka su tokiais pasiūlymais, tokiu atveju net nereikia taikyti to bausmės mechanizmo. Europos parlamentas ir ES taryba visai neseniai patvirtino šešių dokumentų paketą. Jame yra išvarintos taisyklės, kurios sudaro mechanizmą skirtą eurozonai. Šiuo metu eurozonoje yra tik 17 valstybių narių. Tikiuosi, kad ateityje nebebus skirtumo tarp eurozonos ir Europos Sąjungos. Tai bus tas pats valstybių skaičius. Bet dabar yra kitaip ir dėl to yra sąžininga numatyti mechanizmą ir ne eurozonos valstybėms, jeigu yra numatytas mechanizmas eurozonai. Bet praktiškai aš nemanau, kad šis mechanizmas bus praktiškai pritaikytas, jis yra tiesiog kraštutinė priemonė. Ir kai kurie iš jūsų, kurie su sanglaudos politika dirba ilgiau, žinote, kad tokie mechanizmai jau buvo numatyti ir anksčiau, bet jie niekada nebuvo praktiškai pritaikyti. Ir baigdamas noriu padėkoti jums visiems, suteiksiu mm, žodį ponui Berkovic Jis pakeis mane dabar ir dėkoju Jums už tai, kad palaikėte ir manau, kad pasieksime puikių sprendimų. Taip pat noriu padėkoti pirmininkaujančiai Lenkijai, kuri yra labai atsidavusi ir be abejo turi Lenkija ir savo pagėdavimų, bet tai yra tik tai visiškai nekeistas dalykas. Yeah, has... Čia yra ponas Piteris Berkovičius, kuris koordinavo visą pasirengimo darbą komisijoje, kai buvo rengiamas e, sanglaudos politikos ateities reglamentas. Dabar sąraše daktaras Hermutas Markovas iš e, Vokietijos Bundestago. Recht vielen Dank, Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die Zukunft der Kohäsions... Dėkuoju, ponė pirmininkė ponius ir ponai. Ypač rytų Vokietijai sąnaudos politika yra labai svarbi. Po to, kai Vokietija vėl susijungė 90 metais, ES lėšos mums buvo labai naudingos ir labai padėjo. Ir dėl to E, visos rytų Vokietijos žemės būsimoje programavimo perspektyvoje būtų priskirtos pirmajam. Dėl, e, iš, būtų išbrauktos iš tų valstybių, kurios gautų lėšas pagal pirmąjį tikslą. Todėl sanglodos politika mums yra ypač svarbi. Ir mes akivaizdžiai matome, ko gali padėti pasiekti sanglodos politika. dažnai tenka priminėti sprendimus atsispre, atsižvelgiant į dabartinę situaciją, trumpalaikę situaciją ir mes dėl to labai užjaučiame visus tuos, kurie nukenčia nuo tokių aplinkybių ir jiems tikrai reikia padėti. Mes šiuose žemėse taip pat turėjome problemų, tad puikiai suprantame tas valstybės, kurios uh, dabar kenčia labiau, kurios negali surinkti tiek lėšų, kiek joms reikia ir dėl to susiduria su sunkumais. Norėčiau pabrėžti du dalykus. Dabartinis bendro finansavimo lygis neturtingiausiams regionams, perinamiesiams regionams turėtų būti nedaugiau kaip 75 procentai, kadangi 75 procentą, jeigu bus numatyta daugiau nei tiek, e, tai bus pati didelė našta toms valstybėms. Ir kai joms ir taip tenka spaustis ir karpyti savo biudžetą, jos tiesiog negalės bendrai finansuoti ES projektų. Tai ypač aktualu perinamojo, perinamosios kategorijos regionams. Ir manau, kad komisija turėtų patvirtinti 75 procentų ir lygį. Nes visos mūsų priemonės turėtų būti skirtos ilgalaikiam stabilumui užtikrinti. Taip pat bus numatytos pereinamojo laikotarpio taisyklės, pereinamosios kategorijos regionams Dėl to mes džiaugiamės, nes vienas iš mūsų regionų patenka į tokią kategoriją - pietvakarių Vandenburgas. Jau ir taip stengiamės padėti tokiems regionams, mes šiam regionui bandėme padėti, e, tai darėme švietimo projektais. Dėkojame už tai. Fransu Alfonsi, trims minutėms prašom. Dėkui, pirmininkė. Mūsų buvo e, pristatyti ką kaip komisaro e, dokumentai, matome, kokie prioritetai numatyti, atsinaujinti energetiką, energetikos taupimas, e, tvarumas siekiama sukurti naują regionės ir sanglaudos politikos architektūrą. E, mums e, svarbu taip, kad ateitis šių politikų e, būtų labiau nukreipta į teritorinį reguliavimą, į mechanizmus, kurie sumažintų atotrukius. Reikia užtikrinti tvarę plėtrą, veiksmingą plėtrą ir vienodas sąlygas visiems numatyti tarpiniai regionai, e, jiems bus taikomos atinkamos finansavimo sąlygos per kitą e, laikotarpį taip pat bus e, numatytos pagalbos ribos. Reikia, kad tai nepakenktų programų veiksmingumui. Kitas dalykas, kuris išaiškėjo, iš pristatymo yra tai, kad bus e, numatytas dėmesys e, labiausiai nutolinėms regionams ir e, retai apgyvendintiems regionams, kaip kad kalnų regionėms. Reikia iš tikrųjų siekti, kad neišnyktų iš komisijos akiračio tie regionai ir kad nesumažėtų solidarumas tais regionais. E, toliau e, teritorinis bendradarbiavimas e, siekiama taip pat numatyti 30 procentų didesnį finansavimą. Šiai priemoniai mes e, norime, kad labiau politinės valios šio bendradarbiavimo tipo srityje pasireikštų ir kad būtų labiau patikslinti apibrėžimai. Galiausiai pasakysiu dar, kad mums e, labai E, e, rūpi partnerystės, norime, kad tai būtų vienu svarbiausių regionės politikos e, mechanizmų ir nežinau, kaip dėl sankcijų ir makroekonominių sąlygų, kaip galima taikyti tam tikras sankcijas regionui, o ne valstybei. Man atrodo, kad tai yra prieštaravimas ir aš tikiuosi, kad mes dar tą klausimą panagrinėsime. Labai ačiū. Kitas kalbėtas Lino Džiulio iš e, Italijos biudžeto komiteto. Ačiū. Visų pirma, norėčiau sureaguoti tai, ką pasakė komisaras Barosu. Į tai, kad reikalinga nauja sąjunga. Na, taip pat norėčiau priminti ir tai, e, ką sako profesorius Prodi kuris e, buv, yra buvęs Europos komisijos pirmininku. Jis e, savo studentams sako, kad ES tai yra e, didžiausias eksportuotojas pasaulyje, didžiausia pasaulio rinka, tačiau atskir, atskiros ES šalis negali to sukurti. Prisimenu tai, kas buvo anksčiau. Pavyzdžiui, e, atgimimo laikais e, didžiausias augimas buvo e, Romoje ir Kinijoje. Tuo tarpu Italijoje buvo ir kitų miestų, kurie galėjo puikiai vystytis. Dėl globalizacijos sustiprėjo JAV, tuo tarpu Italija lyg atrodo kai, ku, kai kuriems amžiams e, iš ekonominio svorio žemėlapio Italija išnyko. Prodi sako, kad e, tokia rizika gali e, kilti ir ES. Aišku, mes jaunimui. Būdami kartu daug ką galime pasiūlyti, o jeigu būsime e, pavieniui, tai galime kaip ir buvo pasakyta, išnykti iš tų galingųjų žemėlapio. Mano manimu, sanglaudos politika yra labai svarbi. Norėčiau tuo pat metu išreikšti keletą abejonių, keletą kritinių pastabų. Kolega iš Vokietijos pasakė, na, principai yra puikūs, bet reikia įsigilinti į detalės. Visų pirma, matau, koks yra komisijos pasiūlymas. Jeigu jūs e, ketinate sumažinti e, sanglaudos politikos finansavimą 40 milijardų, taip pat ir jeigu dalį lėšų skirsime tai naujai priemoniai Connecting Europe, tada sanglaudos politikos e, biudžetas bus dar mažesnis ir tai manęs netenkina. Nes vis dėlto. E, sanglaudos politika turi būti gerai finansuojama. Jeigu norime, kad e, būtų pasiekti tikslai, dėl kurių atrodo visuomenė sutinka, bet e, valstybių e, vyriausybės vis dėlto sumažino šiems tikslams pasiekti skiriamos lėšas. Na, kalbant apie ES biudžetą, žinoma, kad 0,093 e, procento e, biudžeto yra nepanaudojama. Kitas dalykas - tai yra tie perinami e, regionai. Apie tai buvo daug kalbėta ir buvo sakoma, kad šiems regionams bus skirta 39 milijardai. Bet vis dėlto nesuprantu, dėl ko ši nauja kategorija regionų yra sukūriama. Juolab, kad dėl tos naujos kategorijos konvergencijos regionams bus skiriama 20 procentų mažiau lėšų. Jūs sakote, kad e, šie regionai e, tokios kategorijos atsiradimas padės 62 e, milijardams žmonių, bet jūs pamirštate, kad tokie E, perinamieji regionai bus sukurti tik tai keliose šalyse ir būtent joms bus e, e, penkiose šalyse ir būtent jos pritrauks didžiausią lėšų skaičio. Na, dar vienas dalykas. Man atrodo, kad šiuo atveju e, jūs bandote tokiu būdu e, skirti lėšų e, šalims, kurios e, yra pakankamai išsivyščiusios, vien dėl to, kad jų indėlis į ES biudžetą yra didelis. Na, galbūt klaidingai suprantu situaciją, bet, na, tai. Mm, jeigu tai yra tiesa, tada e, ES biudžeto lėšų paskirstimas būtų netinkamas. Be kita ko, sanglaudos politika nesiekiama perskirstyti ES biudžetą, bet siekiama užtikrinti didesnį solidarumą e, ir vystimasi ES. Barosus sako, kad nori, kad ES taptų konkurencinga, bet tam reikalingas didesnis sanglaudos lygis. Pabaigai norėčiau pasisakyti apie sąlyg, sąlygiškumą. Buvo sakyta, kad tas sąlygiškumo principas bus pritaikytimas e, ypatingomis sąlygomis, bet aš dėl to turiu abejonių. Nes e, man atrodo, kad tokia priemonė gali turėti pasiekmių tiek ekonominiam, tiek politiniam lygmeniui. Kodėl? Todėl, kad kai kurios valstybės E, nesilaikančios taisyklių negaus ES lėšų. Ir šiaip jos jau dabar turi labai didelių ekonominių problemų. O jeigu joms dar nebus suteikta parama, tada iš tiesų e, situacija tuose šalyse, kalbant apie augimą, e, bus neįmanoma. Be to, yra sakoma, kad e, norima lyg ir primesti vieną ES šalims modelį. Tai yra e, kontroliuojamos administracijos modelį, kuris man yra nepriimtinas. Galiausiai norėčiau pasakyti, kad e, kalbant apie Europos 2020 strategijos tikslus, ir e, juos sieti su sanglodos politika. Na, apie tai galima diskutuoti, bet negalime sakyti, kad sanglodos politika turėtų konkrečiai siekti Europos 2020 strategijos tikslų kad, tarkim, kažkaip stiprinti, tarkim, ir ekonomikos valdysenos modelį. Be to, mm, na, jūs pasakėte, kad sanglaudos politikai ir jos efektyvumui įvertinti reikia kurti kažkokius bendrus rodiklius, e, pagal kuriuos e, valstybės narės galėtų būti vertinamos. Bet kuriuo atveju pabaigai norėčiau pasakyti, kad naujas projektas vis dėlto turi e, leisti mums dėti žingsnius į priekį. Ačiū. Ponas Langurakis iš Europos parlamento. E, Ačiū. Mes kalbame apie sanglaudos klausimus. Ir e, buvo priimtas sprendimas dėl eurozonos įsiskolinimo yra labai aktualus, kalbant ir apie sanglaudos politiką. Šiandieną yra, girdime labai daug propagandos apie e, įsiskolinimą ir tai, kad e, pagaliau jau rasti tie sprendimai. Vis dėlto tai yra tik tai iliuzijos. Graikijos ir kitos e, šalis e, mažina pensijas e, viešojo sektoriaus darbuotojų atlyginimus ir dėl to mm, nukenčia visų pirma darbuotojai. Graikijoje e, na, iš ES projektų daugiausiai pasipelnė valstybės tarnautojai, biurokratai bet ne tie žmonės, kurie iš tiesų turėjo gauti iš to naudos. Be to jūs sakote, kad sanglaudos politiką reikia sieti su 2020 Europos strategija, bet tai nėra teisinga, nes E, būtent sanglaudos e, politikos lėšos e, būtų panaudotos tam, kad būtų galima sumažinti valstybių narių skolas. Toliau kitas dalykas. Programos, kurios yra skirtos vidaus rinkai vystyti. Taigi, E, euro, būtent dėl to, kad dabar valstybės narės turės daugiau įnešti ES biudžetą, e, mažiau e, pajamų gaus paprasti darbuotojai. Pavyzdžiui, kaip Graikijoje. Na, atsisakyta labai daug nacionalinių programų, kurios būtų buvusios naudingos vietos gyventojams e, būtų buvę naudinga, pavyzdžiui, gyveninti programas susijusias su švietimu, su socialiniu būstu. Tokie dalykai turėtų būti naudingi. Thank you uh, very much. And uh, our next speaker is from Portugal. Dėkuoju. O dabar kalbėtos iš Portugalijos Petros, Pedros Araiba. Dėkui, pirmininkė. Ačiū už e, šią iniciatyvą. Mes e, praeitie jau buvome susitikę su parlamentarais iš kitų šalių. Manau, kad pozityviai pažengė nuo to laiko viskas sanglaudos politikos srityje. Pirmiausiai pastebėjome, kad turime turėti bendras taisyklės ir požiūrį į fondus, bendras priemonės, nes norime daugiau veiksmingumo sanglaudos politikoje. Taip pat e, pereinami regionai yra numatyti. Teoriškai tai yra įdomi mintis ir mechanizmas laipsniško įvedimo ir išvedimo iš tos kategorijos. Bet jeigu tai nepakenks kitiems regionams, tai bus gerai. Ir dar vienas pastebėjimas – turime užtikrinti vairių skirtingų programų integruotą valdymą orientuotą į rezultatus ir taip pat sutelkti visus fondus. Jeigu pasižiūrėsime į operacinės programas, dėje e, kol kas taip nebuvo ir negau, neužtikrinama geriausio rezultato operaciniais tikslais veiklos įklais turime galvoti apie integruotą požiūrį. Yra daug iššūkių, pirmiausiai susijusių su e, naujaja Connecting Europe e, iniciatyva. Mes turime panagrinėti ją, nes tai e, ta programa, iniciatyva gaus daug sanglaudos fondo lėšų. ir taip pat reikia žiūrėti, kad viskas nebūtų pernelyg centralizuota, nes galime nukrypti nuo pirminių tikslų. Dar vienas susirūpinimo dalykas. Mums reikia suderinti sanglaudos politiką su strategija Europa 2020. Tai yra geras dalykas, bet mes turime užtikrinti, kad nepamiršime apie regioninę sanglaudą ir jos problemas, pavyzdžiui, konkurencingumo dalykus. E, strategija Europa 2020 nebūtinai konkrečiai numato konkrečius tikslus regioninių lygmenių. Todėl gali atsirasti du požiūriai. Ir e, ateityje tai gali nebūtinai padėti sanglaudos politikai. Paskutinis pastebėjimas. Tvarkaraštis, kalendorius mūsų darbų. E, per dabartinę E, daugiametę finansavimo programą. E, septintaisiais, aštuntaisiais metais nebuvo numatyta kai kurioms šalims tam tikrų priemonių. Ir mes turime užtikrinti, kad mes įveiksime šią spragą, kad e, numatysime tvarkaraštį ir kad 2014 metų sausio pirmą matysime, kad viskas tikrai veikia. Ačiū ir tiems kolegoms, kurie išeina, noriu priminti, kad kai baigsime diskusijas, bus prieimimas. Suprantu, kad ponas Kai nėra salėje, tai ponas Erikas Eriksonas iš Švedijos išrikstavo. Dėkoju, pirmininkė. Sanglaudos politika buvo labai naudinga. Švedija. Jie pasinaudojo nors dar galutinai savo nuomonės apie naują dokumentą išsakyti negalime, kol jis nebuvo išverstas. Bet galime pasakyti, kad sanglaudos politika iš tiesų buvo naudinga toms valstybėms, kuriuose pradinis atskaitos taškas buvo e, labai įvairus. Tad mes sanglaudos pačiai idėjai nuoširdžiai pritarėme. Taip pat kryžminio sudernimo principų e, žemės ūkio srityje džiaugiamės. Manom, kad tai yra dvi puikios priemonės skirtos padėti ES valstybėms narėms. Kai kurios valstybės narės pasinaudodamos tokią paramą pasiekė tokių rezultatų, kurių net nebuvo galima tikėtis. Tai be abejo buvo pasiekta derinant pastangas iš vidaus ir paramą iš išorės. Ir manau, kad tokią politiką reikėtų įgyveninti ir ateityje. Kai trūksta rizikos kapitalo, tai yra laikoma vienu iš didžiausių trūkumų ir sunkumų. Kai bankai nėra pasirengę prisimti atsakomybės už pagalbą vietinėms visuomenėms, e, regionams, tuomet be paramos iš ES tokie regionai tiesiog žlugtų. Taip pat yra svarbu nustatyti poreikius. Turime padėti vieni kitiems aukti ir stiprėti konkurencija tikrai stipri iš išorės visai Europos Sąjungai. Švedija daug eksportuoja, tad mes puikiai žinome, kokia yra konkurencija už Europos Sąjungos ribų. Iš pradžių buvo užduotas klausimas, į kurį niekas neatsakė. Įdomu, ar kas nors galėtų atsakyti į jį. Tai buvo klausimas dėl laiko terminų. Buvo minėta spalio pradžia Man kyla bejonių dėl to. Atsiprašau spalio pabaigą, bet man e, kyla bejonių, nes visų pirma reikės dokumentus išversti ir po to jos aptarti mūsų parlamentuose, tad norėčiau, kad būtų patikslintas tas terminas. Ir taip pat noriu pasakyti, kad labai džiaugiuosi, kad komisija išklausė visų norėjusių kalbėti. Iš tiesų tai labai vertinu, nes taip ES turėtų veikti. Dėkui. Thank you. I, I don't see Mihail nematau Mihailo Tromopolos, tai tada grįžtame prie Portugalų. E, pone Elena Andrei. Dėkui, pirmininkė. Taip pat norėčiau padė, pasakyti, kad ši iniciatyva yra labai gera. Labai gerai, kad galime ją aptarti taip anksti procese. Iki šiol girdėjau, kad yra trys temų grupės, apie kurias reikia pagalvoti, bet kokiuose diskusijose. Pirmiausiai, ir manau, kad visi sutiks su tuo, kad reikia pozityviai įvertinti tai, kas buvo daroma struktūrinės politikos srityje Europos Sąjungoje. Tikriausiai tai vienintelė veiksminga solidarumą atspindinti e, politikos kryptis Europos Sąjungoje. E, tikrai matome solidarumą ir pagalbą žmonėms. Tačiau kol kas nėra aiškumo dėl ateities. Daug piliečių klausia apie tai, kokią pridėtinę vertę sukuria Europa. Todėl labai svarbu, kad dabar sanglaudos politika taip plėtotųsi, jog būtų matomi apčiuopiami jos rezultatai kad būtų parodyta, ką galima padaryti makroekonominio, socialinio vystimosi srityje, ne tik ES lygmenių, bet ir regionų lygmenių. Mes turime užsitikrinti didesnį sąjungos autoritetą, susigražinti pasitikėjimą piliečių akise. Tai yra labai E, svarbi politikos sritis ir įvaidina esminį vaidmenį. Šią prasme taip pat nacionalinių parlamentų vaidmuo yra labai svarbus. Turime uh, atsisakyti nacionalinio egotizmo. Uh, jeigu uh, norime toliau kurti Europą, turime atsisakyti smulkmeniškumo. Kitose sritise, kurias paminėsiu, nėra tokio sutarimo. Uh, Ko mes tikimės iš sanglaudos politikos, pavyzdžiui, iš regioninės, ekonominės, socialinės sanglaudos? Mes žiūrime į tai iš skirtingų pozicijų, vyrauja skirtingos nuomonės. Išgyvename pereimą tarp tradicinių bendrijos politikos krypčių e, to, kas gyvavo praeitie ir įžengėme į naują struktūrinį etapą. E, galvojame, kaip įgyvendinti bendrus nustatytus e, tikslus Europos lygmenių. Vienas iš tokių tikslų yra strategija Europa 2020, bet reikia taip pat numatyti ir tam tikro lankstumo dėl tų tikslų. Dabar e, mes darome europinio masto, europietišką regioninį mechanizmą. Anksčiau tai buvo nacionalinis dalykas Mes galvome apie politiką, kuri e, leistų padėti gyventi strategijos Europa 2020 tikslus. Aš sutinku su tuo, bet turime būti atsargus, kadangi tame naujame požiūrėje turime užtikrinti deramą pusiausvyrą tarp labiau te tradicinio e, struktūrinių fondų solidarumo elemento ir naujų iššūkių, naujų veiksmų, E, kuriuos turi dabar įgyvendinti valstybės narės. E, manau, kad visi suvokia, jog 2014 metais padėsime įgyvendinti naują e, sistemą ir iškils iššūkių, tada galbūt nustatysime naujų prioritetų, naujų skubių dalykų, kuriuos reikia pasiekti, bet tuo pačiu metu mes turime deramai gyvendinti struktūrinę politiką. Tai yra du esminiai klausimai, kurie turėtų atsispindėti europinėme lygmenyje ir nacionalinėme diskusijose. Dėl salgiškumo aš sutinku, kad reikia griežtai taikyti taisyklės, naudojant ir skiriant lėšas. Suprantu su tuo, kad reikia geriau prižiūrėti fondų panaudojimą, bet labai abejoju, Dėl to veiksmingumo rezervo. Grįžtų prie to, ką pasakė komisaras. Nežinau, ko, dėl ko iš esmės susitarta, nes žinau detalių susitarimo šio ryto. Bet e, pasižiūrėkime, ar nebus taip, kad sunkumus išgyvenantis regionai dar neatsidurtų blogesnėje padėtyje. Turi būti partnerystė tarp valstybių narių ir komisijos ir tai priklausys nuo išorinių ir E, vidinių veiksnių, bet negalima padaryti taip, kad regionai nuo to priklausytų. Reikia galvoti apie tai, kaip visoms valstybėms narėms būtų užtikrintas teisingumas. Koncentravimo e, mažinimas vargingiausiose regionuose, įvedant naują regionų kategoriją, e, tikrai gali nukentėti vargingiausi regionai. Bet mes turime taikyti tokias priemonės, kurios deramai veiktų vargingiausiuose regionuose. Turime peržiūrėti pasiūlymą ir taikyti labiau holistinį požiūrį e, turime galvoti, kaip įveikti ekonominę krizę Europoje. Europoje ir nuo to priklausys daug dalykų, bet nereikia bausti vargingiausių regionų. Dėkuoju, dabar Šonas Kelis. Labai ačiū. Diskusija, mano nuomonė, yra labai įdomi. Sanglaudos politika yra labai sėkminga ES, daug regionų e, išlošė iš jos, ypač dabar jis svarbi, kai išgyvename ekonominę finansų krizę. Ir labai gerai, kad būtent šiuo metu ją peržiūrime. E, noriu pastebėti, kad aš. E, matau, kad tik 13 nacionalinių parlamento atstovai yra, ar kitų 14 nepakvietėme, kur jie yra. Dabar dėl tarpinės regionų kategorijos. E, labai daug apie tai buvo kalbama mūsų komiteto lygmenyje, taip pat e, parlamento lygmenių, e, kitur. Ir galbūt Neteisinga sakyti, kad čia bandoma e, taikyti kažkokį savo naudišką požiūrį. Niekas nenori e, kažko nuvilti, bet jeigu e, trumpą laiką regionai, kurių BVP yra nuo 75 iki 90 procentų, galėtų gauti papildomą pagalbą, būtų uh, galbūt verta pasvarstyti tokį dalyką. Galiausiai buvo e, minėtas lankstumas regionų požiūrių. Aš pats netiek jau gerai pažįstu regionų, bet noriu pasakyti, kad regionų kategorijos uh, E, yra galbūt e, dirbtinai kai kada nustatomas. Galbūt čia taip pat reikėtų tam tikro lankstumo, reikia daugiau galių suteikti regionams, reikia pakoreguoti ribas, jeigu jos neatspindi ekonominės e, situacijos. Tai tiek norėjau pasakyti. Ačiū. Ačiū. Paskutinis iš nacionalinių parlamentų Kipros, Kipro atstovas ponas Kiriakos Hadžijanis. Norėčiau padėkoti organizatoriams už tai, kad surengė šį susitikimą, kad galime aptarti sanklaudos politikos ateitį. Matome, kad finansinė krizė nesimetriškai paveikė uh, ekonomiką valstybių narių ir kyla dėl to pavojus e, sanglaudos politikos ir tie pasiektai pažangai. Tačiau krize taip pat parodė, e, kad egzistuoja regioniniai skirtumai ir kad tai gali trukdyti pasiekti mūsų bendrus tikslus ir harmoningai vystysi ES trukdyti. Ir taip pat e, matome, kokia yra svarbi sanglaudos politika ne tik tai švelninant krizės pasiekmes, bet taip pat ir kaip priemonė atgaivinti ekonomikai. Valstybės narės dabar susiduria su dideliais e, sunkumais papildomai prie ankstesnių iššūkių. Ir dabar jos iš tikrųjų visai teisėtai tikisi naujų galimybių iš sanglaudos politikos, įskaitant mano šalį Kiprą. Kipras kreipėsi į solidarumo fondą po to, kai vyko sprogimas e, jūrų bazėje ir e, buvo pakengta elektriniai. Krizė sukėlė didelę nedarbo bangą, taip pat e, padėti kai kur pablogino dar tai, kad finansinė padėtis labai bloga. E, gilėja, didėja valstybės skola, e, mažėja investicijų ir dėl to atsiranda daugiau sunkumų e, randant lėšas kofinansavimui. Ir reikia kad privatus sektorius labiau įsitrauktų. Sanglaudos politika sudaro neatskiriamą e, strategijos Europa 2020 dalį. Ir reikia užtikrinti e, pasitelkiant šią politiką e, tvarų augimą. Reikia kuo tampriau sieti sanglaudos politiką su strategijos Europa 2020 tikslais. Reikia galvoti apie teminę koncentraciją, nes tai gali prisidėti užtikrinant didesnį vientisumą ir geresnį ES politikos priemonių koordinavimą. Tačiau taip pat reikia atkreipti dėmesį į tai, kad e, turime nepamiršti regionų specifinių poreikių. E, ir kad e, valstybių narių valdymo struktūros institucijos turi pačios turėti galimybę pritaikyti e, politikos, sanglaudos politikos priemonės prie vietos. E, specifikos. Taip pat reikia nepamiršti nacionalinių parlamentų vaidmens. Ir dar kartą pabrėžiu teritorinį sanglaudos politikos požiūrį ir kad e, nereikėtų to požiūrio aukoti sektorinio požiūrio labui. Nes tai yra viena iš didžiausių vertybių ir turime apie tai galvoti ateityje. E, grįžtų prie nacionalinių parlamentų vaidmens mes turime e, neapsiriboti subsidiarumo, e, tik tai subsidiarumo dalykais, bet taip pat turime turėti galimybę pasisakyti dėl išteklių veiksmingumo, dėl teritorinės politikos galimybių ir tai turėtų būti dar e, viena galimybė mums vertinti politikos priemonių veiksmingumą. Labai ačiū, o dabar norėsiu uh, suteikti žodį Piteriu Berkovicui iš komisijos. Uh, well, ačiū. Ačiū už tokius e, turtingus komentarus, užduotus klausimus. Aišku, šiandieną į visus juos negalėsiu atsakyti ir žinau, kad jums e, taip pat, jūsų taip pat laukia prieimimas, todėl kalbėsiu trumpai. Visų pirma, norėčiau pakalbėti apie regionų įtraukimą. Šiuo atveju noriu kalbėti labai aiškiai. Sanglaudos politika remiasi kelių lygių valdysena. Viskas, aišku, priklauso nuo to, kaip administracijos, valdžios administravimas yra organizuotas skirtingose valstybėse narėse. Ir vis dėlto mes neketiname keisti to, kas yra dabar. Kalbant apie reglamento pasiūlymą, tai mes siūlome sukurti tam tikrą elgesio e, kodeksą, kuris bus patvirtintas komisijoms, komisijos ir kuris bus e, skirtas valstybėms narėms, formuojant e, partnerystės. Taigi tiek dėl partnerysčių. Toliau jūs kėlėte klausimą apie kontrolę, apie administracinę naštą. Uh, Na, visų pirma, šioje srityje reikia užtikrinti tikrą, tinkamą pusiausvyrą. Visų pirma, nacionalinės regionės valdžios e, turi e, patirti tam tikrų išlaidų administruojant e, e politikos įgyvendinimą. Iš kitos pusės turi būti užtikrintas tinkamas kontrolės mechanizmas, kurio metu turi būti užtikrinta, kad lėšos yra tinkamai panaudotos. Visą tai E, yra ir siūloma mūsų pasiūlyme. Tai yra eilė mechanizmų, kurie gali pasitarnauti. Paprasto sprendimo kaip ir nėra. Bet e, mes e, savo pasiūlyme taip pat siūlome supaprastinti tam tikras procedūras, kur, kas, tikimės, sumažins klaidų tikimybę. Taip pat sukūrėme proporcingesnę sistemą. Visų pirma, E, atitikties e, tikrinimas virsta e, akreditavimo mechanizmu. Ir kalbant apie auditus, tada auditų metu taip pat bus galima orientuotis į tam tikrą riziką, kas sumažintų auditų kontrolės naštą valstybėse narėse. Toliau kitas dalykas dėl vietos bendruomenių įtraukimo. Tai mūsų nuomonė yra labai svarbu. Kažkas iš jūsų pasakė, kad mm, na, turite komentarų dėl mūsų pasiūlyto požiūrio, bet kaip matysite iš reglamento, mes e, siūlome e, mm, tą įtraukti į visą procesą vietos bendruomenės. Ir pasakėme, kad e, na, įtraukiant vietos bendruomenės galima bus numatyti galbūt ir didesnį finansavimą. Dabar dėl tų pereinamųjų regionų, kodėl mes siūlome įkurti naują kategoriją? Atsakymas yra paprastas reikia žiūrėti į dabartinę sistemą. Pagal dabartinę sistemą visi regionai, kurių BVP yra daugiau nei 75 procentai ES vidurkio, gauna tą pačią e, pinigų sumą. Jeigu e, regionas yra e, tarp 75 ir 90 procentų e, BVP turėtų taip pat gauti proporcingą paramą. Be to yra numatyti tam tikri saugikliai. Tai yra tie e, saugikliai skirti regionams, kurie nepatenka į konvergencijos regionų e, kategoriją. Ir būtent jiems mes numatome tam tikrą finansavimą, bet to numatome ir bendro finansavimo lygius. Keletas žodžių apie apie bendrą finansavimą ir lygius. Reglamente mes siūlome, kad toliau būtų gyvendinta dabartinė sistema. Dabar perėsiu prie e, finansinių priemonių klausimo. Na, šis klausimas buvo uh, užduotas ne vieną kartą, ką daryti su mažomis vidutinėmis įmonėmis ir uh, bankams garantams. Na, reglamente mes uh, to pateikėme tokį bendresnį požiūrį į finansinės priemonės, kurios galbūt uh, pagerins situaciją mažoms vidutinėms įmonėms, kad jos uh, E, galėtų pasinaudoti egzistuojančiais fondais. Ir galbūt tai e, padidins kelis kartus e, lėšas skiriamas ir gaunamas pagal šias finansinės priemonės. Dėl Toliau kitų dalykų. Daugiametė programa. Mes e, sieksime didesnės integracijos ateityje. E, sieksime, kad būtų numatytos daugiametės programos regionuose, bet e, tai nebus privalomas dalykas, jeigu regionas ketina įgyvendinti vienerių metų programą tai jiems bus leidžiama taip daryti. Toliau grįžkime prie Europos 2020 strategijos. E, kadangi mes orientuojamės į tikslus, todėl mums labai svarbu, kad nedingtų iš akiračio Europos 2020 strategijos tikslai. Kokie tie tikslai? Tai yra augimas, užimtumas ir kiti. Tačiau kyla klausimas, kaip tie tikslai turės būti pasiekti. Viskas priklauso nuo valstybių narių, regionų. Jūs turite rasti sprendimus, kaip užtikrinti tą energetijos efektyvumą, socialinę sąnglaudą, užimtumą, augimą. Na, būdais, kurie geriausiai pasiteisintų jūsų šalise, regionuose. Tai bus svarbi dėrybų, diskusijų dalis, kurios bus organizuojamos ateityje su jumis kartu. Būtent e, tokią e, sanglaudos politiką sukūrė pridėtinę vertę siekiant e, Europos 2020 strategijos tikslų. Europos Sąjunga šių tikslų nepasieks, jeigu nedalyvaus regionai. Būtent šis klausimas turėtų būti su jumis išsameu analizuojamas. Galiausiai dėl to 5 procentų rezervo, tai to rezultatų rezervo. Dabar jau egzistuoja mechanizmas, kuris leidžia sukurti tą rezervą nacionaliniu lygmeniu. Tai yra, e, kai ne visa e, suma suteikiama vienam ar kitam projektui ir mm, tik tai tada, kai matoma, kokie e, projektai geriausiai gyvendinami, yra jiems skiriam, tiems projektams skiriamos tos e, rezervinės lėšos. Toliau dėl koncentracijos. Aišku, kad e, koncentracija kažkokiu lygmeniu yra reikalinga, bet Taip pat e, reikia atsižvelgti ir į skirtingą regionų įsivystimosi lygį. Dėl tos priežasties mažesnis kon, e, tas lygis yra numatytas konversijos regionams. Tuo tarpu buvusiems e, konversijos regionams turėtų būti pripažintos specialius, specialius, specialus poreikiai ir taip pat turėtų būti numatyti atitinkami dalykai. Dabar dėl ribų. E, ribų, ribas numato valstybės narės e, Eurostatas. E, taigi šis klausimas turėtų būti sprendžiamas su šiomis struktūromis. Ir galiausiai dėl to horizontalaus požiūrio Na, naujojų reglamentų mes ir matome tą horizontalų požiūrį. E, tas e, horizontalus sektorinis e, požiūris yra labiau matomas, kad yra galime numatyti tam tikrus mechanizmus, kurie galėtų leisti panaudoti kelis įvairius fondus - regioninės plėtros fondą, socialinį fondą, e, gyvenant vieną ar kitą projektą. Taigi, potencialas egzistuoja, bet e, tas potencialas turi būti įgyvendintas praktikoje. Galiausiai norėčiau Jums padėkoti ir pasakyti, kad e, Komisijai tai nauja patirtis. Mes pirmą kartą E, pateikėme e, teisėkuros pasiūlymą susijusi su e, sanglaudos politika įsigaliojus Lisabono sutarčiai. Tai reiškia, kad šiai sričiai yra taikoma bendra sprendimų procedūra. Ačiū, Piterį. Dar Michelis Schneideris norėtų keletą minučių pakalbėti. Dėkuoju kalbu e, kaip Bundesrato atstovas, dėkoju už suteiktą galimybę pasisakyti. E, dar noriu Jums pranešti, kad kitą savaitę bus parengta mūsų išsami pozicija dėl e, vidutinio laikotarpio finansinė perspektyva ir aš paprašiau, kad tai būtų išversta, kai bus patvirtinta, kad būtų nusiųsta komisijai. Vokietijos e, žemės sutarė su federalinė vyriausybė ir Bundestagu dėl pasiūlymo, dėl to, kad pasiūlymas atitinka koncentravimo principą. Žinau, kad įvairiose vietose jisai buvo aptartas ir Kozakė, e, kuris tinka Europos integracijos komitetų vadovai iš nacionalinių parlamentų ir kad būtų, buvo keliamas klausimas koncentravė, dėl koncentravimo principo. Dabar yra 27 regionai, kurie nebebus konvergencijos regionai per naująjį programavimo laikotarpį. Mes galime pasakyti, kad komisijos pasiūlymas pirmiausiai kreipia dėmesį į silpniausius regionus, pirmojo tikslo regionus bet reikia, kad visiems regionams ateitie būtų numatytos tam tikros galimybės ir reikia sieti uh, sanglaudos politiką su strategija Europa 2020. Bet tai yra ne tik tai silpnesnių regionų dalykas, visi, regio, visi regionai turi dalyvauti. Daugiau ar mažiau uh, E, visi regionai turi turėti galimybę pasinaudoti fondais. Pereinamieji e, ar e, numatyti regionai, konvergencijos regionai pozityviai pozityviai veikia dabar 16 regionų, kuriems taikomas laipsniškas išėjimas iš konvergencijos regionų. Uh, Bundestagas ir federalinė vyriausybė mano, kad tam tikrą laikotarpį e, tokiems regionams reikia numatyti tarpinį finansavimą. Kitas dalykas yra tikslas e, visiems regionams, kurių BVP yra nuo 75 iki 90 procentų BVP. Mes e, esame šiek tiek sunerime dėl naujo tinkamumo kriterijaus ir neaišku, kokia bus takoskira daroma tarp konkurencingumo dabartinio tikslo. E, taip, e, pereimas yra svarbus dalykas, bet reikia nepamiršti ir tarpinių etapų. Dabar, kolegos, jau baigėme susitikimą. Norėčiau keletos minučių jūsų dėmesio. Pirmiausiai noriu pasakyti, kad po metų vėl susitiksime. Vakar E, komitetas nusprendė, kad norėtume kitų metų spalį su jumis surenkti dar vieną susitikimą. Tikimės, kad tuo metu jau baigsis dėrybos dėl reguliavimo sistemos, taip pat e, vyks dėry, bus įsibėgė dėrybos dėl daugiametės finansavimo programos. Augimas yra susijęs su verslu, su mažomis vidutinėmis įmonėmis, bet mūsų tikslas sukurti pagrindą augimui. Uh, E, reikia naujų investicinių programų, kurias finansuotų sanglaudos politikos priemonės ir norime, kad tai būtų jau nuo 2014 metų pradžios. Todėl laikas mums labai svarbus. Aš taip pat norėčiau ne tik komisijai, bet komisijos vardu, bet ir parlamento vardu pasakyti, kad daug kolegų iš sekretoriato jūsų klausėsi, užsirašinėjo jūsų mintis ir jau man išspausdino pirmąją versiją jūsų pastabų. Mes tikrai labai atidžiai jūsų klausėme ir jeigu dar kas nors norėtumėte atsiųsti raštu savo mintis, mes labai džiaugtumės tuo kadangi, manau, mūsų betadarbiavimas tik prasideda. Ir kaip sakiau, pradžioje turime uh, oranžinę ir geltoną korteles dėl subsidiarumo, bet mes ne apie tai norėtume su jumis kalbėti, norėtume uh, artimiau kei, bendrauti ir keistis nuomonėmis, nes jūs daug ką galite padaryti nacionaliniuose parlamentuose ir kiti komitetai nacionaliniuose parlamentuose svarstys, pavyzdžiui, biudžeto. Uh, klausimus, kitas politikos kryptis, e, kryptis ir mes tikimės, kad jūs aktyvų vaidmenį vaidinsite savo nacionaliniuose parlamentuose ir aktyviai bendradarbiausite su vyriausybėmis. Bent jau kai kurios iš e, tų vyriausybių klausosi parlamentų ir jūsų pozicija dėl to labai svarbi ir jūsų įtaka labai svarbi visiems mums. Dar norėčiau pasakyti, kad, kaip ir pradžioje minėjo, Minėjau, kad mes per pastarosius dviejus metus labai daug dirbome, kad e, prasidėtų dėrybos, reikia užsikrinti pasikeimą tarp tarybos, komisijos ir mūsų, rengiama daug rezoliucijų, balsuojame dėl jų per plenarinę sesiją, parlamente kolegos informuojami apie Europos sanglaudos politiką, Taip pat e, suburta yra speciali darbo grupė dėl sanglaudos politikos ateities. E, sustikome su komisija, taigi dirbama labai daug, taip pat paskyrėme pranešėjus dėl visų reglamentų, kuriuos patvirtino komisija. Turime pranešėjus iš visų svarbiausiųjų frakcijų, iš EPP, Lambert Van Listerloj, e, Jan Olbrecht ir Celler, iš Niderlandų, Lenkijos ir Vokietijos, socialistų turime Viktorą Boštinarų iš Rumunijos, taip pat Marija Irigojan Peres iš Ispanijos ir Konstanca Kriol iš Vokietijos, o iš liberalų frakcijos Erika Man, Maner iš Suomijos, bet kiekvienas pranešėjas dirba dar su šešėliniais pranešėjais iš visų kitų frakcijų tie, kurie galbūt e, patogiau jausitės dirbdami su savo politinės šeimos atstovais, galite pasižiūrėti, kokia yra jūsų politinės šeimos nariai mūsų komitete ir galbūt lengviau jums bus tada su jais bendradarbiauti. Visą informaciją galite rasti internete, viską, ko jums reikia. Ir mes e, po mėnesio e, jau svarstysime šį klausimą, e, kalbėsime apie būsimą reguliacinę sistemą Taigi labai daug darbo ir mes norime dirbti kartu su jumis. Galime tikriausiai jumis pasikliauti. Manau, kad mūsų laukia didžiulis iššūkis užtikrinti augimą Europoje ir vienintelis būdas žengti į priekį yra europietiškas kelias, reikia sutelkti visus išteklius ir dirbti kartu. Taigi, manau, kad e, galiu ir baigti, mūsų laukia kokteilis. E, iškart, kai išeisite prie salės. Dar noriu priminti, kad dabar Lenkai pirmininkauja, kurie dirba puikiai, e, perims estafetę Kipras, Danija ir Kipras. Ir e, su kolegomis iš šių šalių parlamentų taip pat turėtumėte bendradarbiauti. Dar kartą dėkoju Jums, kad atvykote. Tikiuosi, kad e, mes tokį puikiai pradėtą bendradarbiavimą tęsime per ateinančius metus. Labai ačiū, posėdis baigtas.